Guézine Bah oui, le, en attendant. Bien. Euh, mes chers collègues, bon, en attendant, vous serez. Thank you. I just have a point of order. Uh, to a report for a vote on a Monday that is a, a travel day is, is very disappointing for me and a lot of members. In my case, it's, it Vertėjai apgailestauja, kad turi informuoti, jog dėl vykstančios OEP administracijos vadovais ginčio dėl primestų vertėjų darbo sąlygų paskelbtas perspėjimas dėl streiko. Dėl to kyla pavojus, kad nukentės e, paslaugų kokybė e, ir Europos parlamento nariams, ir Europams piliečiams. Dėja, dėl vykstančio ginčio dėl darbo sąlygų vertimo paslaugų E, šiame posėdėje vertimas bus nutrauktas 12.30, kaip numatyta posėdžio darbo atvarkėje. Pone pirmininkė, dėl RTL pranešimo balsavimo pirmadienį, kuris numatytas mums atskristi, man asmeniškai iš Göteborgo pirmadienį vakarę e, sunku, dėl to aš negalėsiu dalyvauti balsavime ir dėl to gali nukentėti mano e, politinis autoritetas. Prašom ateityje stengtis balsavimą nenumatyti pirmadieniais. Pirmininkas, taip, aš suprantu, ką jūs norite pasakyti, bet apie tai esame diskutavę koordinatorių posėdėje, bet aš žinau, aš sutinku, tikrai nelengva e, renkti tokius svarbus balsavimus pirmadieniais. Taigi, aš sutinku, Piteris, su tavimi kol laukiame mūsų mielos prezidentės. Jūs turėsite pasitenkinti vicepirmininkus su ūsais, bet jie atvyks kažkada šiandien. Taigi, pirmiausia, turiu pasakyti štai ką. Trumpas pranešimas e, iš vertėjų pusės. Turbūt kai kas iš mūsų e, komiteto esame gavę pranešimų iš vertėjų, kurie e, šiuo metu diskutuoja su vadovybė ir vertėjai prašo mūsų e, leisti jums perskaityti trumpą pranešimą šio posėdžio pradžioje kad jie neviršys e, darbo laiko. Vertėjai praneša, kad dėl vykstančio ginčio su administracija, dėl naujų darbo sąlygų, e, kurios buvo primestos vienašališkai, e, dėl to gali kilti pavojus paslaugoms teikiamams nariams ir Europos piliečiams ir Vertėjai apgalėstatomi praneša, kad e, vertimas bus nutrauktas kaip numatyta 12.30 minučių, kad nebus e, papildoma laiko e, skiriama. Taigi aš norėjau atkreipti jūsų dėmesį į šį konfliktą, kuris gali sukelti streiką ir tai gali pakengti mūsų darbui. Mūsų darbas toliau Darbotvarkės projektas e, jums pateiktas. Jeigu nebus prieštaravimo, jis bus patvirtintas. Puiku. Praėjusiu posėdžiu įvykus balandžio 25-14-5 gegužės e, protokolai, jeigu nėra prieštaravimų, jie bus laikomi patvirtintais. Pirminko pranešimų nėra ir vicepirminko taip pat. Ir dabar galime perėti prie pirmojo darbo tvarkės klausimo. Tai yra uostų įranga atliekų prieimimui. Pirmiausia, steiksime žodį komisijai, kuri pristatys šį dokumentą. Pana Kapšinska, o po to žodis bus pranešėjai Meisner ir šešėliams pranešėjams. Taip pat nariams, kurie norės pasisakyti, tam skirsime pakankamai laiko. Na ir dabar žodis komisijai. <clears throat> Ačiū, ponia pirmininkė, labas rytas, ponios ir ponai, labas rytas vertėms. Ačiū už galimybę pristatyti pasiūlymą peržiūrėti ar patikti naują direktyvą dėl uh, uostų įrangos. Uh, parodysiu skaidrių. Kaip sakiau, ši direktyva tai yra naujas tekstas, bet tai yra iš tikrųjų nauja direktyvos, kuri buvo pateikta 2000 metais redakcija. Bet yra padaryta tiek daug pakeitimų, todėl mes pamanėme, kad geriau parengti naują tekstą. Tikslas nesikeičia su pradiniu tikslu, tai yra sumažinti e, laivų atliekų ir e, išmetimą į jūrą turime atminti, kad ši direktyva atspindi tarptautinę konvenciją patvirtintą TDO siekiant sumažinti taršą iš laivų. Tekste bandome apimti visus laivus, žvejybos, e, taip pat mažus e, rekreacinius laivus, net plaukiančius Europos uostus. Taip pat mes norime įgyvendinti visapusišką planą įgyvendinimui ir vykdymui, kaip suprantate, tai bus didžiausias skirtumas tarp Europos teisinių pagrindų ir tarptinės jūrų organizacijos e, teisinių pagrindų, kur įgyvendinimas atitenka, atsakomybė už gyvendinimą atitenka uosto e, vėliavos e, uosto šaliai. Ir Šis pateikimas buvo pateiktas tuo pat metu, kaip ir žiedinės ekonomikos paketas ir plastikų strategija, kuri buvo pasiūlyta šiek tiek vėliau, yra susiję šie dalykai. Mes dirbame kartu siekdami užtikrinti, kad visa tai sudarytų visapusišką politiką, siekiant užtikrinti, kad jūro aplinka būtų švaresnė ir kad būtų rūpinamas taršos mažinimu Europoje. Na, pirmiausia, mes atlikome išsamų teisėkuros pagrindų įvertinimą. Tai užtruko gana netrumpą laiką, pabandėme atlikti refit vertinimą 2015 metais. Pirmiausia, buvo aišku, kad reikia direktyvą peržiūrėti ir nustatyti nu, tiesiog kelios problemos. Pirmiausia, tinkamų uosto primimo įrangos prieinamumas, e, e, atliekų iškrovimui ir taip pat dėl administracinės naštos susijusios su gyvendinimu ir vykdymu. Administracinė našta tenka tiek laivams, tiek administracijoms uostų. Po to buvo vykdomas poveikia vertinimas, aš čia nuobodžiai visų detalių nepristatinėsiu, bet norėčiau paminėti vieną dalyką. Galutinis sprendimas suderinti kaip galima daugiau E, mūsų nuostata su Marpol konvencija, ypač daug dėmesio skiriam, skiriant e, jūrų taršai, yra tai, kad pokyčiai Marpol e, konvencijoje yra tos pačios krypties ir atitinka Europos politiką, kai kalbama apie jūrų aplinką ir jūrų transporto veikimą. Bet tuo pat metu reikia šiek tiek pakoreguoti mūsų pasiūlymą, kad jis būtų šiek tiek geresnis negu jūrų konvencijos nuostatos. Kaip sakiau, mūsų, tikslo, tiks, mūsų pasiūlymo tikslai dviejopi, būtent sumažinti atliekų išmetimą iš laivų ir taip pat e, sukurti sąlygas geresniam jūrų transporto veikimui. Ir reikia tai vertinti, turint galvoje tuos du tikslus. Jeigu pažvelgsime į žemės ekonomikos nuostatas, tai mes norėjome padėti užtikrinti, kad viskas ko numato žiedinė ekonomika, būtų atspindima ir mūsų pasiūlyme. Čia norėčiau paminėti e, jūros e, šaltinių taršos indėlis į bendrą taršą jūrose. Taip pat reikia atsižvelgti įvairių jūrų baseinų E, pažeidžiamumą. Tai buvo teritorinio poveikio vertinimo dalis, siekiant e, įsitikinti, kad mums reikia šiek tiek diferencijuoto požiūrio, žvelgiant į vairius jūrų baseinus Europoje. Na ir konkrečios nuostatos siūlomos direktyvoje yra tokios. Pirmiausia, uostų įrangos adekvatumas, antras, e, atliekų iškrovimas iš laivų, Ir pagaliau, kaip ir kiekviename teisės akte, yra administracinių nuostatų, nuostatų įtraukta. Jeigu pažvelgsime į įrangos tinkamumą, tai pirmiausia, mes e, atsižvelgėme į jūro organizacijos gairių apibrieštis. Reikia pabrėžti, kad e, visada, kai, kai galime e, nenutolti pernelyg nuo tarptautinių dokumentų taip reikėtų ir daryti. Įtraukėme naują atliekų kategoriją, tai yra tam tikros atliekos, kaip ir Marpal konvencijoje įtraukėme ir atliekų teisės aktų nuostatas e, uostų kontekste, kad reikia tam tikras atliekas atskirti ir laikyti jas atskirtomis. Dėl atliekų prieimimo ir tvarkymo planų, tai kalbame apie tinkamus planus ir konsultacijas su įvairiais suinteresuotais vartotojais. Tai iš dalies atspindi tai, kas yra įtraukta į uostų reglamentą, kur uostus raginame pasikonsultuoti su vartotojais dėl įvairių teikiamų, uostų teikiamų paslaugų. Dėl paskatų e, e, atliekų iškrovimui. Tai svarbiausi principai yra e, kaštų atgavimo sistemos. Siekiame e, skaidrumo dėl įmamų mokesčių ir e, išlaidų, kas įtraukta ketvirtame priedė. Taip pat patikėme apskaičiavimus dėl taip vadinamo ženklaus įnašo. Šis skaičiavimas turėtų būti taikomas visiems laivams. Na, visų laivų įtraukimas tai svarbus, ypač jeigu norime pasiekti ypač aplinkosauginių direktyvos tikslų. Mes siūlome taikyti 100 procentų netiesioginį mokestį už e, atliekas, kaip Marpol yra konvencijoje numatyta. Tai yra ir e, pasyviai sužvejotos atliekos ir taip pat e, seni žvejybos įrenginiai tai atitinka bendrą politikos viziją ir tikslus pagal plastikų strategiją taip pat. Taip pat e, mes plėtojame ir e, žalių laivų koncepciją ir reikia plėtoti panašiai visoje Europos Sąjungoje. Ir žinoma, mes surime, suome diferencijuoti mokesčius priklausomai nuo e, laivų atplaukiančių juostus tipų. Labai svarbus elementas yra vykdymas šių nuostatų, kai dėl privalomų iškrovimų e, prievalių taikymo masto mes suome tai sudaryti su Marpol konvencija. Marpol neleidžia iš, išmesti atliekų jūrą, o mes e, įvedame nuostatą, kad privalu iškrauti atlikas uoste. Ir reikia įvertinti įvairias operacijų pusės, kadangi yra prievalė iškrauti atlikas uoste uoste, tai galime tuomet numatyti gana griežtas ir, griežtus ir nuspėjamus vykdymo mechanizmus. Suome patvirtinti gyvendinimo aktą, kad būtų galima paaiškinti ir apskaičiuoti, ar apibriežti, kokie turi būti saugojimo e, pajėgumų išimtis pagal direktyvą. Joje kalbame viena vertus apie atskaitomybės mechanizmą, kita vertus apie tos atskaitomybės palengvinimą, panaudojant elektroninės sistemas ir keičiantis informaciją tarp uostų. Taip pat siūlome numatyti visapusišką inspektavimo režimą dėl valstybės uostų kontrolės e, režimo. Toliau, išimtis. Mes pasiūlėme išimtis laisvams, kurios e, plaukia pagal grafiką ir dažnai plaukia į uostus. Tai yra labai svarbus elementas. Reikia užtikrinti sprendimą, kuris būtų praktiškai tinkamas gyvendinti. Taip pat sulame išimti tais atvejais, kai iškraunama ir mokama sąjungos uostose e, laivo plaukiamame maršrute, nes nebūtina kiekviename uoste, kad laivas išpla, iškrautų atlikas, bet, bet kažkokiame uoste, kad tai padarytų ir kad neišmestų atlikų į jūrą. Ir taip pat mes e, e, siūlome dokumentus dėl e, atskaitomybės palengvinimo. Nepasakosiu apie administracinės nuostatas, galbūt paminėsiu vieną svarbų elementą, kuris yra tai, kad mes įtraukėme nuorodą į galimus Marple konvencijos pakeitimus. Jeigu ten tokie pakeitimai būtų padaryti, jie būtų taikomi. Bet tuo pat metu turime apsaugos nuostatą, jeigu tie pakeitimai netitiktų mūsų bendrų politikos nuostatų. Taip vadinama dinamiška nuoroda į Marple, Marple konvenciją. Ačiū, kad leidote paaiškinti direktyvos pasiūlymus ir vėlai atsakysiu į jūsų klausimus. Ačiū. Merci, madame. Labai ačiū. Dabar jau, kai išklausim komisijos viešnios, suteiksim žodį pranešėjai. Gezin. Ačiū labai, ačiū komitetui ir šešėliniams pranešėjams. Kartais, kai gaunam komisijos pasiūlymų, nusivylėme ir parlamente, ir taryboje, ir pradame sakyti, kad reikia keisti tą ir tą ir tą. Tačiau šiuo atveju atrodo, kad pasiūlyme turinys yra pakankamai konstruktyvus ir parlamentas bei taryba e, demonstruoja tam daug paramos, didelę paramą. Man atrodo, kad pasiūlymas yra labai geras ir mes e, nenorim pasakyti, kad nebus visai pakeitimų, kažkiek pakeitimų bus, bet žinote, kad kitais metais vyks rinkimai ir ne visus teisės aktus mes spėsime iki rinkimų užbaigti. Tačiau esu įsitikinusi, kad šį teisės aktą sugebėsime sutvarkyti, nes taryba jau pasirinko bendrai e, požiūrį, rado bendrai požiūrį ir iki rudens bus suformuota bendra pozicija, galėsime pradėti trilogą. Tokia dabar yra mūsų veiklos bazė ir Austrija bei Rumunija užbaigs šio dosies svarstymą. Su rumunais vakar diskutavau ir girdėjau, kad greičiausiai Rumunijai pirmininkaujant ši direktyva bus pabaigta. E, toks yra mūsų tikslas. Esu pasirengusi bendradarbiauti su šešėliniais pranešėjais, kol kas dar e, mūsų posėdžių nebuvo. Norėjau tą padaryti, bet aš tris savaitės e, sirgau, nugaras skaudėjo ir negalėjau atvažiuoti į parlamentą. Bet Aš palaikau ryšį su visais ir man atrodo, kad problemų didelių neiškils. Taigi tiek aš galėjau pasakyti dėl procedūros. Kaip jau sakiau, tikslai yra du. Visų pirma, mes norime, kad jūra būtų švaresnė. Antras dalykas, norime, kad atliekos uostuose būtų geriau perdirbamos. Kalbant apie veiksmingą atliekų tvarkymą. Tai yra susiję e, ar primena kitas Europos politikos kryptis. Vieno langelio principas, apie tai mes kalbėjom kaip tik dabar. Nes iškelta mintis, kad praktiškai tas vieno langelio principas būtų įgyventas, nes teoriškai jis jau egzistuoja. Taigi, apdorojimas e, galės būti organizuojamas elektroniškai ir E, tada galėsime sureguliuoti e, krovinių perėmimą iš uostų. Taigi mes norime užtikrinti, kad viskas vyktų sklandžiai ir uostai galėtų greičiau e, sutvarkyti atliekas. Dar viena svarbi sąlyga to dokumentų įgyvendinimui - turime pasirūpinti, kad atliekų prieimimo įranga būtų sutvarkyta. Visur turi jie būti parengta, kol kas taip nėra. Ir yra laivų savininkų, kurie sako, kad atliekas turi rušiuoti uos, laive, bet e, vos tik atvažiavę į uostą pamato, kaip viskas suverčiama į vieną konteinerį. Taigi turėtume stengtis, kad padėtis pagerėtų, tai bus naudingiau e, ekologinių požiūrių. Ir be to, tai atitiks kitus teisės aktus, kuriuos kaip tik dabar uh, bandome įgyvendinti, kalbu apie žiedinį ekonomiką ir panašiai, man atrodo, kad viskas labai gerai pasteisina. Na ir e, taip aš pereinu prie švarios jūros temos. Tai yra labai rimtas iššūkis ne tik dėl plastiko atliekų. Labai daug kalbėjome apie vandeninų užteršimą plastikų neseniai buvo net paroda, kurioje aiškiai matėme, kiek daug yra plastikinių atliekų. Aišku, ne viskas išmetama iš laivų, daug kas e, išmetama ir sausumoje, bet didelė dalis vis tiek ateina iš laivų, iš žvejybinių, turistinių laivų. Ir tą klausimą turime spręsti. Mano klausimas komisijai būtų toks. Ar jūs bandote padaryti spaudimą Marpol tarptautinėje jūro organizacijoje? prieš svarstydama šį pranešimą e, nežinojau, e, kad Marpol neturi pakankamų nuostatų. Tačiau dabar, jeigu pažiūrėtumėm į priedus, pamatytumėm, kad Marpol leidžia dalį atliekų išmesti jūrą ir tai kenkia aplinkai. E, tu privalėtume tą pakeisti. Negalime priversti viso pasaulio elgtis taip, kaip mes norime. Tačiau jeigu galėtume užtikrinti, kad Marpol nuostatos būtų pakeistos, būtų gerai. Pavyzdžiui, naftovežiai turėtų elgtis kitaip, jie tur, neturėtų būti plaunami jūroje, uh, jie turėtų būti plaunami uostuose, nes dabar yra atvirkščiai. Gerai, kad jūs kalbate apie skruberius, apie plautuvus. Galbūt aš uh, naivi buvau galvodama, kad uh, 0,1 procentas siera yra nustatytas. Bet e, yra e, vadinamųjų šlapiųjų plavimo skruberių sistema uostuose, e, laivuose atsiprašau, ir maniau, kad tai leidžia laivus išplauti pakankamai gerai, bet aš žinau, kad problemų yra. Uždrausti viso, visų tų atliekų, kuriuose yra sieros, neįmanoma. Todėl aš norėjau sužinoti, ar Baltijos jūroje, pavyzdžiui, kurioje ir taip jau labai didelė sieros koncentracija, e, nebūtų galima to išvengti. E, kitos priežasties, negu kad išmetimas iš laivų sieros atsiradimo, aš nematau. Aš žinau, kad yra e, medžiagų cheminių, kurios gali būti panaudotos prieimant atliekas uostose, tačiau to negalime padaryti su skeistosiomis atliekomis. Tai yra e, pasakytina tik apie kietasias atliekas ir visą tai turime atsižvelgti. Aš tikrai nenorėčiau e, kalbėti visą laiką viena, mano šešėliniai pranešėjai taip pat turi ką pridurti. Na, reikia pasakyti, kad e, mes su šešėliniais pranešėjais kai kurios dalykus jau aptarėme. Šešėliniai pranešėjai buvo susitikę ir su e, lobistais. Ir ostams, osto atstovams kyla klausimas, ar tikrai yra prasminga mokėti už 100 e, e, procentų tvarkomų atliekų, e, nepriklausomai nuo to, ar tai pavojingos atliekos ar ne. Komisija sako, ji nori traukti viską tam, kad nekiltų pagundos įtraukti visokias atlikas. Aš ketinu pateikti pakeitimų. Aš suprantu, kad jūs e, norite šimta procentinės apimties, bet e, aš nematau e, nieko, jokių nuostatų, dėl kurių būtų pagaminama mažiau atliekų. Tai kaip tai, siejas, kaip tai siejasi su žiedinė ekonomika? Galbūt uh, tie, e, e, kas pagamina mažiau atliekų, galėtų mokėti mažiau. Galbūt tiesiog reikėtų vengti atliekų. Bet jeigu e, aš, pavyzdžiui, kaip laivo savininkė galėčiau palikti krantę 100 procentų atliekų, tai aš neturėčiau jokių paskatų tų atliekų mažiau sukurti. E, visas atlikas reikia iškrauti prieš išplaukiant iš ES. Ar praktikoje tikrai taip atsitiktų? Taip, trečio, trečiosiuose šalise yra uostų, kurie galbūt neturi prieimimo įrenginių, bet yra ir trečiųjų šalių, kurios turi labai modernius prieimimo įrenginius. Aš nekalbu apie e, Junktinę karalystę. Galbūt yra tokių uh, trečiųjų šalių, kurių uostai maži arba prieimimo renginiai nepakankami. Man labai svarbu, kad atliekos bet kokia tai būtų užkraunamos krante. Na ir dar vienas dalykas, apie tai jau buvo kalbėta ir komisija e, apie tai užsiminė. Taip, yra tokių žvejybinių laivų, kurie e, sąmoningai renka atlikas iš jūros, e, jeigu jas pamato žvejodami ir tas atlikas e, atveža į krantą. Tai jeigu tokie laivai būtų priversti mokėti už tokių atliekų iškrovimą, tai jie neturėtų jokių paskatų tų atliekų iš jūros išgriepti. Aš su nekantrumu laukiu tolimesnio bendradarbiavimo su jumis visais ir su šešėliniais pranešėjais. Labai ačiū. Dabar suteiksim žodį šešėliniams pranešėjams. Pradėkime nuo ponios Klun iš EPP. Ačiū, ačiū pirmininkė, ačiū komisijai už šio ryto prezentaciją. Dėkoju ir Gezinai už tai, kad ji uh, rūpinasi šią temą ir aš tikiuosi, kad uh, šis dosie bus tvarkomas taip iki galo. Man patiko tai, ką jie pasakė savo žanginėje kalboje. Uh, Šis dosie turi būti užbaigtas iki rinkimų, nes Europos komisija pateikė labai aišku pasiūlymą. Yra elementų, kuriuos reikės šiek tiek detaliau aptarti ir pakeitimo, aišku, siūlysime bendrai. Tačiau bendras požiūris yra toks. Atliekų išmetamų į vandenynus e, kiekį turime mažinti ir turime todėl tobulinti prieimimo galimybės uostuose Apie tai privalu kalbėti. Toks yra bendras požiūris, kuris e, e, leido mums tam tikrų minčių, e, pa, idėjų iškelti. Su Marpol, aišku, turės būti suderintas ši direktyva, kad būtų sumažinta administracinė našta. Aš džiaugiuosi tokio pasiūlymo. Suprantame, kad e, šiuo metu labai e, akcentuojama plastiko tarša. Apskritai turime kalbėti apie e, atliekų išmetamų į vandeninus kiekio mažinimas, bendras kontekstas dabar toks yra. Jūro aplinkos apsauga, veiklos uostos efektyvumo didinimas yra pagrindiniai mūsų tikslai. Ir pritariu tam, ką sakė komisija. Kai kurie e, jūrų buveinės labai skiriasi, jų specifika skirtinga, todėl negalime sukurti vieno modelio visiems. Pagrindinis akcentas yra apsaugoti aplinką, bet e, turime gerai subalansuoti šį teisės aktą ir turime e, gerbti visų suinteresuotų subjektų veikiančių šiame sektoriu interesus. atliekų tvarkymo reikalavimai nebus vienodai taikomi mažiems oro uostams ir dideliems oro uostams. Manau, kad tai yra sveikintina, nes ne visi uostai turi pakankamai personalo e, tokiems reikalams įgyvendinti. Taip pat pranešėja kalbėjo apie laivus išvykstančius už ES ribų. Aš manau, kad apie tai turim kalbėti, nes bus uostų, kurie uh, už ES ribų turės geresnės atliekų prieimimo ir perdirbimo galimybės negu dauguma ES uostų. Junktinės karalystės kaimynai turi gerus, orų, gerus uostus, kurie galės dalyvauti šioje veikloje. E, tarpusavį turėsime visą tai aptarti. Komisija kalbėjo apie tai, kad mm, visuose uostuose turėtų būti užtikrintas tam tikras atliekų prieimimo potencialas. Turėsime pasverti visų uostų galimybės atliekas perdirbti. Manau, kad tai gali būti rimtas kliuvinys. Be to turime kalbėti apie atliekų tipą ar šiukšlių išmetamo tipą. Kaip pranešėja sakė, Bus daug tokių, kurie e, norės sužinoti, kaip veikia visa sistema. Turėsime kalbėti apie artimųjų pakrančių laivus, e, kurie yra paprastai nedideli, kurie plaukioja netolimais maršrutais ir jų atlikos skiriasi nuo tolimųjų reisų, tolimojo plaukimo lėktuvų. Dar viena išimtis. Išimtis turi būti nustatyta mažoms transporto priemonėms. Apie tai turime pagalvoti, nes, turime, nes reikia realiai pasverti mažesnių laivų, mažesnių transporto priemonių galimybės įgyvendinti tokius reikalavimus. Apie tai turime diskutuoti. Tačiau bendrai aš manau, kad dokumentas yra labai svarbus. Esame e, nusiteikę pritarti jo tikslams ir bendradarbiausime su pranešėjai ir šešėliniais pranešėjais. Tikimės, kad vyks konstruktyvės diskusijos ir rezultatas bus pozityvus. Ačiū. Ačiū, ponė Klun. Klūne. Pone Grapinė dabar, Marija, iš socialdemokratų frakcijų. Ačiū, ponė pirmininkė că mi-a plăcut ce a prezentat Comisia și, așa cum spuneau și colegii. Pirmiausia, turiu pasakyti, kad esu patenkinta išgirdusi komisijos žodžius. Kaip sakė ir kolegos, aš buvau patenkinta išgirdusi komisiją ir išgirdusi kiezinės žodžius, taip pat kolegės iš EPP. Manau, kad mes mastame panašiai, pradėjome teisingų žingsnių, nes visi sutinkame, kad praėjus 17 metų direktyvą reikia peržiūrėti ir daug dalykų reikia patikslinti. Žinoma, bus siūlomi pakeitimai ir daug laiko skirsime kalbėdami apmokestinimo sistemas, kaip sakė Gezinė. E, kaip Gezinė sakė, nėra paskatų pakankamai direktyvoje ir principas tarša, tar, teršėjas moka nėra pakankamai tvirtintas. Jeigu e, visi mokės vienodai, tai nebus laikomas iš šio principo. Reikia atsižvelgti ir atliekų kiekį. Toks vienodas mokestis e, paveiktų mažesnius e, laivus ir mažesnius uostus. Reikia etiškus mokesčius taiky, apmokesnimą taikyti ir taip pat e, naudoti paskatų svertą, kad nebūtų atliekos išmetamos jūroje. Na ir komisija gali, būt, galbūt galėtų šiek tiek patikslinti kai kurios dalykus. Pavyzdžiui, kaip jums kilo idėja mm, dėl to, kad reikia kontroliuoti 20 procentų laivų. Kodėl 20, ne 30 ar panašiai? Kaip bus, e, kaip e, be e, Marpol numatytos atliekų klasifikacijos reikia europinės klasifikacijos pagal atitinkamus mūsų reglamentus reikia europietiškos klasifikacijos atliekų. Jūsų pasiūlyme nėra nieko konkretaus pasakyti apie žvejybos įrangos keliamas problemas. Kodėl aš apie tai kalbu? Reikia imtis kažkokių priemonių dėl įrangos pametimo jūroje, išmetimo jūroje. labai svarbu siekti neteršinčios ekonomikos e, ir čia reikia įtraukti ir žvejybos įrangą taip pat. Jūs kalbate apie Greenship žaliųjų laivų koncerciją ir džiaugiuosi tuo, mūsų frakcija, aišku, tai rems, nors dar apie tai frakcijoje nekalbėjome. Bet tokia koncepcija skatina rušiuoti atlikas laive, bet, kaip sakė Kazinė, reikia būdų atitinkamai tas e, atlikas ir iškrauti, kaip ir miestuose, kur pasitaiko problemų. Kai dėl taikymos ryties, manau, kad tą taikymos rytį reikia išplėsti ir įtraukti Europos uostus e, vidiniuose vandenyse. Aš esu iš šalies, kuriame mes, turi, kuriame mes turime ir jūros, ir vidaus vandenų uostų. Ir čia turime problemų dėl to, kad atlikos išmetamos ir Dunojoje, po to jos pasiekia e, Dunojos deltą ir Juodąją jūrą. Ir aišku, tai turi poveikio ir aplinkai, e, požeminiam vandeniu ir taip toliau. Na, bet kaip pasikalbėsime frakcijoje apie tai, pateiksime savo pasiūlymus, aptarsime juos su pranešėjais ir šešėliniais pranešėjais. Šį pasiūlymą galima, aišku, pagerinti, bet išeities taškas yra geras ir mūsų siekiai atrodo vienodi. Ir tikiuosi, kad baigsime darbą dar pirmininką ant Rumunijai. Ačiū, ponia Grapinė. Toliau Peter Vandalen. EKR frakcija, prašom. Ook dank aan de rapporteur en de inleiding van de komisija. Labai ačiū. Aš norėčiau padėkoti komisijai. Noriu pasakyti, kad ir aš pritariu šio pasiūlymo tikslai, o būtent sumažinti atliekų kiekį, sumažinti sieros kiekį jūroje tikrai manau, kad reikėtų sutelkti daugiau dėmesio ties plastiko problema jūroje. Šis pasiūlymas yra puikus išeities taškas, tačiau man kilo dar nemažai klausimų, kuriuos norėčiau pateikti komisijai. Visų pirma, ko gero pats svarbiausias klausimas. Ar iš tikrųjų reikia naujo pasiūlymo? Gal tai gali nuskambėti ir keistokai, bet pažvelkime į tai, kas atsitiko per pastaruosius metus. Ko gero viena iš svarbiausių problemų, kurią dabar reikia spręsti, yra štai kokia Kaip yra įgyvendinami dabartiniai teisės aktai, jų įgyvendinimas yra problema. Tai ko gero pati didžiausia problema būtent teisės aktų įgyvendinimas, o taip pat ir stebėsena. Europos Sąjunga e, nori e, naujų teisės aktų e, tam, kad atsižvelgtų dabartinę padėtį, bet praktika rodo, kad iš tikrųjų sunku tinkamai gyvendinti teisės aktus ir užtikrinti jų stebėseną. Jau daug tokių teisės aktų yra. Ir man e, kyla toks klausimas, galbūt reikėtų pasistengti visų pirma tinkamai gyvendinti jau egzistuojančius teisės aktus. Na ir taip pat e, norėčiau iškelti dar keletą praktinių pastebėjimų. Septintame punkte Septintame straipsnėje kalbama apie um, įvairius uostų tipus, įvairius atliekų tipus ir jų tvarkymą. Ir man ne visai aišku, kas tai yra. Kas yra remote ports, nutolę uostai. Ar tai tikrai aišku? Kodėl iš to teiraujasi? E, kyla pavojus, kad daug uostų tiesiog sakys, kad na, mes esame labai nutolę ir mums e, dėl to nereikėtų e, dalyvauti gyventinant tokį teisės aktą. Tai mane šiek tiek nustebino e, tai, kad komisija čia neatsižvelgia į tai, kokie uostai paminėti ten T projekte. Na ir galiausiai. Turiu pasakyti, kad aš dirbu ir e, žvininkistės e, komitete. Ir kalbant apie žuvininkystės komitetą, tai turiu pasakyti, kad e, valstybėse narėse nemažai žvėjų jūroje renka atlikas. Jie taip pat e, surenka ir um, sulūžusius tinklus, kurie taip pat kelia pavojų gamtai. Ir man kyla klausimas, ar tai e, nesužlugdys šios gražios iniciatyvos, kuri vyksta jau keliose valstybėse narėse. Nes uh, kokios būtų paskatos vargingiems žvėjams dalyvauti e, e, tokiuose projektuose. Jiems ko gero tektų susimokėti. Aš norėčiau, kad komisija e, paaiškintų plačiau, kaip ji viską įsivaizduoja. Dabar su žvėjų bendruomenėmis vyks gyventinamos tikrai gražios iniciatyvos. Nenorėčiau, kad joms kiltų pavojus. Na ir dar viena pastaba, aš norėčiau, jog būtų užtikrintos vienodos sąlygos visiems. Komisija kalba apie šimtaprocentinę apripti. Pranešėja yra tikrai labai teisi. Mes turime atsižvelgti tai, kad egzistuoja įvairūs uostų tipai. Na ir jeigu būtų prievolė uostams e, priimti tam tikras atlikas. Tai e, ką uostai turėtų daryti? Manau, kad nemažai ES uostų susidurtų su problemomis. Tikrai ne visi uostai e, gali tvarkyti visas atlikas, priimti visas atlikas. Pavyzdžiui, su problemams galėtų susidurti tie uostai, kurios atplaukia daug kruizinių laivų. Kai kuriuose nuostatose nurodyta, jog uostai turi dalyvauti tiesiogiai įgyvendinant šį teisės aktą. Bet įsivaizduokime, kad pavyzdžiui, viename uoste e, yra iškraunama žymiai daugiau atliekų negu kad kitose uostose. Ar čia irgi turėtų būti vienodos taisyklės? Gal komisija dar galėtų tai pasigilinti? E, ir dar dėl plastiko problemos. Štai neseniai buvau užsukęs į parduotuvę, norėjau nusipirkti agurkų. Visi agurkai supakuoti atskirai į plastikinę plevelę. Kam to reikia? Iš tikrųjų, kaip ir pranešėja, aš irgi manau, kad būtina imtis veiksmų. Dabar dėl numatyto darbų grafiko. Per šešias savaitės mums reikia pateikti pakeitimus. Tikrai labai nedaug laiko. Tai reikia padaryti iki Liepos 18 dienos, paskui prasidės atostogos. Ar tikrai tas darbų grafikas nustatytas teisingai? Kate, have the floor. Ponas Taylor iš Žaliųjų frakcijos, prašom. Ačiū, pirmininkė. Aš noriu padėkoti ir komisijai, ir kolegijai Gezinai. Tikrai um, suprantu tą pasiūlymą, kad reikėtų pakeisti seną direktyvą, viską pradėti iš naujo. Tikrai matau, kad uh, visi nori pagerinti padėtį tam, kad e, uostai turėtų geresnės, e, e, geresnius rengimus atliekoms priimti. Visiškai neseniai Tailande nudvėsė banginis ir um, skrodimas parodė, kad tas banginis buvo prarijęs apie 80 plastikinių maišelių ir dėl to nebegalėjo ėsti. Dėl to banginis ir nudvėsė. Tai štai kokia padėtis. Ir manau, kad, kad ir kokie dabar galiotų teisės aktai, jie turėtų būti geresni. Jie turėtų pagerinti padėtį. Ir tikrai neturėtų būti, neto, ne, toliau neturėtų viskas vystytis taip, kaip dabar. Dėl paskatų. Paskatų geriau tvarkyti atlikas uostose. Na, aš nesu labai susipažinęs su techninėmis galimybėmis, bet manau, kad galbūt galėtumėm stebėti laivus, naudodami satelitinės sistemas. Ir jeigu mes pastebėtumėm, kad laivai, tuomet mes galėtumėm pastebėti, kurie laivai išmeta atlikas į jūrą ir imtis veiksmų prieš tokių laivų savininkus ar kapitoną. Na ir tikrai, jeigu laivai būtų taip stebimi ir jeigu e, baudos e, e, būtų didžiulės, tai ko gero laivų savininkai nutrauktų tokią, padėtį, tokią praktiką, kai atlikos išmetamos į jūrą. Bet vanduo sudaro apie 70 procentų mūsų planetos. Būtų sunku viską sužiūrėti. Ir vis dėlto tą problemą kažkaip tikrai reikėtų spręsti. Be abejo, e, žalieji su nekantrumu laukia tolmesnio bendradarbiavimo su kitais šešėliniais pranešėjais. Tikrai norėtumėm uh, sukurti tokį teisės aktą, kurio galėtumėm didžiuotis ir kuris galėtų padėti pakeisti. Ačiū ponia Taylorai, ponia Gonsalės Penijas toliau. Ačiū pirmininkė, dėkoju komisijai už šią iniciatyvą, kuri yra labai svarbi. Tuo metu, kai matome, e, kad jūrų transporto intensyvumas labai smarkiai auga, ne tik turist, turistinis trans, transportas, bet ir prekių vežimas tarptautiniu mastu. Noriu padėkoti pranešėjai už jos įdėtas pastangas. Mūsų žemynas supa jūros. turime ilgą istoriją ryšių su kitomis šalimis jūrų pagalba. Jūra yra svarbi, jos apsauga taip pat yra svarbi planetos ateičiai. Turime moralinę prievalę saugoti jūras, bet taip pat turime siekti pažangos ir remiantis Marpol konvenciją, galiu papasakoti apie savo šalį, kuri yra kaip toks uh, mūsų žemyną apendiksas. Ir tai yra labai fundamentalu, nes reikia išsaugoti mūsų pakrantės, pležus, jūras e, turizmui kaip e, pramonės sektoriaus ateičiai. Galėčiau kalbėti apie Italiją, Ispaniją, Graikiją, Suomiją, Švediją, kitas šalis, kurios turi jūrų pakrančių, jos tikrai nenusipelno tų atliekų, kurios pakliūna į jūras dėl tokių trumparegiškų veiksmų, kai atliekos išmetamos į jūrą. <clears throat> Mes galėtume pasiūlyti išplėsti taikymos rytį šios uh, direktyvos kaip skatinti laivus neišmesti atliekų į jūrą ir dėl kitų elementų, kuriuos reikėtų patobulinti. Pirmiausia, reikia užtikrinti įgulų apmokymą. Ne tik tų žmonių, kurie dirba su atliekomis, bet ir kitų uostų paslaugų teikimo pareigūnus Antra, mes manome, kad inspektavimai turėtų apimti e, inspektavimus vietoje ir sankcijos turėtų būti taikomas ties, labiau tiesiogiai. Jos turėtų atitikti sankcijas taikomas dėl viešosios veikatos pažeidimų. Taigi tiek ir, aišku, lauksime tolesnio darbo. Ačiū. Dėkuoju šiandien pranešėjams ar jų vardu kalbėjimams kolegoms. Dabar e, kiti nariai, ponia Foster, prašom, prašom galbūt nekalbėti per daug ilgai, kokias 2-3 minutės. Ačiū, ponia pirmininkė, ačiū Gezinė. Aš nesu šešėlinė pranešėja Bet turiu du, tris komentarus, kuriuos norėjau išsakyti. Turime atminti, kad, kad aišku, kad mums nerima kelia e, atlikų išmetimas iš laivų ir aš savo kelionių metu esu mačiusi pakankamai atlikų išmestą į jūras ir vandenynus, kurios pateko ne iš laivų. Ir kai Pitris Vandalenas e, kėlė teisės akto įgyvendinimo klausimą, teisės akto, kuris, kurie jau egzistuoja, ar tai būtų nacionaliniai ar ES teisės aktai aplinkosaugos klausimais. Dar keletas komentarų. Pirmiausia, dėl mokesčių sistemos. Manau, kad galėtų kilti problema čia dėl nenumatytų pasiekmių, nes daug laivų, aišku, neturi pavojingų atliekų dėl to tie laivai, kurie neišmeta tokių atliekų arba išmeta labai nedidelį kiekį, turės mokėti neproporcingas, neproporcingus mokesčius, dėl to atsirastų klausimas dėl principo teršėjas moka. Reikia pagalvoti dar apie tai. Dėl atliekų iškrovimo, tai E, pavyzdžiui, kanalizacinės atlikos, e, jos matuojamos srauto matuojant, tačiau plastikinės atlikos e, matuojamos kubiniais metrais. Ir visą tai nėra labai tikslus matavimai, o tiesiog šakies. Taigi reikėtų galvoti apie tai, kaip tokia sistema veiks. Dar vienas dalykas. Dėl to, kur iškraunamos atliekos. Šiuo metu yra įrengimų iškrauti atliekas iš laivų. O čia kalbame apie reikalavimus atliekų tvarkymo subrangovui, kurio darbas aišku svarbus, kad jis patikrintų kiekvieną atliekos vienetą iš kiekvieno laivo. Tokia biurokratija pareikalautų labai daug laiko ir kainuotų labai daug. Aš nemanau, kad tai būtų naudinga Mm, mūsų siekiamiems rezultatams. Aišku, valstybės narės ir uostai turi užtikrinti, kad bendrovės, kurios privalo surinkti atliekas ir jas perdirbto, kad jos būtų licencijuotos, viskas būtų kaip priklauso, bet nėra apskritai duomenų, kad kai bendrovė yra licencijuota, kad ji nedirba tinkamai, bet yra kitų problemų, aš manau. Ir klausimas, kurį iškėlė Kythas, yra labai svarbus taip pat. Dėl satelitų palidovų panaudojimo ir galimybių įsitikinti, kas vyksta jūroje. Ir e, bandant įsiaiškinti e, kaltuosius, kurie teršia jūras. Na, Kolegos išsėlė kitų klausimus, kuria, kurios reikės aptarti dar detaliau, bet reikia, aišku, e, detaliai išanalizuoti ir komisijos pasiūlymus. Ačiū, ponia Forster, ponia Kramer. Komisijų. Labai ačiū, aš irgi norėčiau padėkoti komisijai, o taip pat ir pranešėjai. Ačiū ir kolegoms už pasisakymus. Uh, norėčiau e, pakomentuoti vieną mintį, kurią išsakė Peter Vandalin. Jeigu nekontroliuojama, kaip įgyvendinamas kažkoks teisės aktas, tai gal tokio teisės akto ir iš viso nereikėjo. E, jeigu komisija patvirtino kažkokį teisės aktą, kaip reaguoja valstybės narės, ar komisija jau kalbėjo e, su valstybėms narėmis apie šį pasiūlymą, kaip ir sureagavo valstybės narės, kaip jos vertina tą kontrolės aspektą. Dabar dėl tos sieros, sieros kiekio sumažinimo iki 0,1 procento labai graži mintis, bet kaip viską reikėtų sukontroliuoti. E, ta nafta, kurioje e, yra sieros arba alyva, kur yra sieros, kainuoja 500 kartų mažiau negu kad dizelis, bet tai žymiai labiau kenkia aplinkai. Kaip būtų viską galima sukontroliuoti? Uh, E, kaip kad sakė Gezinė, kartais e, atliekos išmetamos 10-20 km nuo kranto, tam, kad nereikėtų jų iškrauti uoste ir už jas mokėti. Už tai turėtų būti tikrai e, labai baudžiama tam, kad laivai nebūtų suinteresuoti taupyti būtent taip. Jiems tai turėtų kainuoti žymiai brangiau, jeigu jie išmetinėtų atlikas į krantą. Bet mane domina, ar komisija diskutavo su valstybėmis narėmis ir ką mano valstybės narės. Na, dabar komisijos atstovė, ponė Kočiskai, prašome atsakyti į gana tikslius klausimus, kuriuos uždavė pranešėjai ir nariai. Labai ačiū. Pirmiausia, noriu padėkoti pranešėjams ir kitiems komiteto nariams už jų pasisakymus apie direktyvą. Tai šiek tiek netipiškai pradėsiu. Daugelis jūsų gyrėte šį pasiūlymą, kad jis yra gana aiškus ir detalius. Turiu pasakyti, kad visi, e, koment, e, visi komplimentai turėtų būti skirti mano kolegijai iš kairės. Ir jeigu norite daugiau detalių sužinoti apie šios pasiūlymus, jos žino atmintinai. Bet aš negalėsiu atsakyti jūsų klausimus dėl laiko trūkumo bet, bet kada mes galėsime su jumis aptarti juos detaliau, bet norėčiau keletą minučių skirti atsakymams, nes mm, visi jūsų klausimai leidžia mums tą diskusiją ir praturtinti per vėlesnius posėdžius. Galbūt ne visai iš eilės, bet buvo užduotas klausimas, kurį pateikė ponas Vandalin, ar reikėjo rengti šį pasiūlymą, ar nepakanka įgyvendinti, kas jau yra. Noriu priminti, kad viena iš priežasčių, dėl ko mes manėme, kad reikia keisti direktyvą, tai ir kad pasikeitė tarptautinė tvarka. Marpolo konvencija buvo atnaujinta ir yra pažangesnė negu tai, ką turėjome mes iki šiol. Taigi tokia situacijoje laivams nebūtų leista iškrauti tam tikras e, atliekas e, jūroje, tačiau atitinkamo sprendimo e, mes neturėjome Taigi mes tyliai būtų, turim, būtume turėję sutikti, kad tas atlikos būtų išmetamos į jūrą netoli ES pakrančių. Mm, dėl to kilo klausimas, kurį sakėt ne vienas jūsų, kad ar atlikas reikia iškrauti kiekviename uoste, ar uostai bus e, įrengti tinkamai, turės atitinkamą įrangą. Būtent toks yra direktyvos tikslas Ne kiekviename uoste reikės tai daryti, yra direktyvoje numatyti sprendimai, kurie leidžia taikyti išimtis tokiam iškrovimui. Tuo pat metu labai griežtai direktyvoje sakoma, kad uostai turi būti pasirengę priimti atlikas, remiantis jų įprastiniu transporto intensyvumu, laivų skaičiumi, kurie įplaukia į į uostus. Tai galima suplanuoti iš anksto ir tam reikalingi atliekų valdymo planai ir atliekų tvarkymo planai, kad uostai būtų pasirengę e, tvarkyti su atliekomis ir šiukšlėmis. Ir tai yra būtina tik tinkamam direktyvos veikimui. Aš žinau, kad uostai kelia klausimus Mes apie tai, aišku, su jais kalbėjomės, rengdami pasiūlymus per viešasis konsultacijas, bet manau, kad yra tam tikras nesusipratimas. Nemanau, kad turime sutikti, kad e, uostai, žinodami, kokie laivai pas juos atlaukia, sakytų, kad mes neturime įrengimų priimti atlikas. Tai tuomet bus tiesiog kvietimas e, laivų kapitonams išmesti atlikas jūroje. Reikia numatyti konkrečias nuostatas pagal grafiką plaukiantiems laivams, kurie atplaukia į konkrečius uostus ir tuomet keitimasis elektroninė informacija būtų labai naudingas. Taip pat buvo klausimas dėl atskaitomybės reikalavimų. Pone Foster minėjo, ar tai neperdėlė našta, bet mes jau turime elektroninę sistemą teikti pranešimus iš anksto apie atliekas, kad ta informa informacija būtų pateikiama elektroniniu būdu ir pagal dabartinį pasiūlymą dėl ankstesnės direktyvos pateiktos prieš dvi savaitės, tai galima toliau plėtoti ir lengvinti toliau keitimas informaciją tarp, tarp uostų, kad jie žinotų, kad vienas laivas iš atplaukęs iš, iš vieno uosto, ką jis ten nuveikė ir ko gali laukti kitas uostas. Daug kas iš jūsų kelia klausimą dėl užmokesčių, mokesčių už atliekų iškrovimą ir ar sąžininga numatyti tokią netiesioginę mokesčių sistemą. Na, mes labai atidžiai galvojame <clears throat> ir vertiname šias nuostatas. Bet iš esmės, jeigu numatytume tiesioginių mokesčių sistemą. Tai yra moki už tai, ką iškrauni. Deja, pasaulis veikia taip, kad tai būtų paskatinimas kai kuriems arba iš vis neiškrauti atliekų, arba visą tiesą pasakyti apie iškraunamas šiukšles. Kita vertus, Visad, paprastas teiginys mokės visada, ar iškrauni šiukšlės ar ne. Tai būtų veiksminga paskata lais, laivams išklauti šiukšlės, kai jie atplaukia į uostą. Aišku, tai yra diferencijuotas mokestis, tai nebus tas pats mokestis priklausomai, nepriklausomai nuo laivo dydžio. Bet e, netiesa, kad maži laivai mokės daugiau ne, dėl to, kad jie yra maži. Pati netiesioginė mokesčio koncepcija yra labai veiksminga ir tokią išimtį mes numatėme dėl 100 procentų mokesčio už šiukšlės. Na, tai yra šiek tiek labiau sudėtinga atliekų rušis. Dar vienas dalykas. Direktyva numato teisę iškrovimui. Pirmininkas, atsiprašau, na, aš paprašyčiau jūsų jau baigti, nes ilgai kalbėjote anksčiau jau pristatydama direktyvą turėjote laiko daug ką pasakyti, taigi e, mes jau šiek tiek vėluojame, todėl prašyčiau baigti savo pasisakymą. Atsiprašau, aš nerimavau, kad kai pradėsiu kalbėti apie direktyvą, tai aš niekaip negalėsiu sustoti, atsiprašau. Kaip sakiau iš pradžių, esame jūsų dispozicijoje detalesniems diskusijoms. E, ir čia dabar galbūt sustosiu, nes Pasakiau svarbiausių dalykus, o dėl kitų galime pas, pas, pasdiskutuoti vėliau. Taigi, pranešimas Gezin pristatytas Liepos 18 dieną, terminas pakeitimams 18 Liepos taip pat, o balsavimas numatytas spalio 9 dienai. kad e, būtų galima iki kadencijos pabaigos su taryba e, susidėrėti dar. Na, jūs dar norite kažką pasakyti, prašom. Taip labai trumpai, nes jau nebeturime laiko. Aš atidžiai visko klausiausi e, ypač to, ką pasakė šešėliniai pranešėjai. Kai kas sakė, kad numatyta per mažai laiko, bet aš manau, kad mes viską suspėsime. Aš pati pateiksiu pasiūlymus kitą savaitę. Manau, kad pateiksiu anglų kalbą. Nors e, darbų grafikas ir įtemptas, laiko nedaug, bet aš manau, kad mes viską suspėsime aptarti. Eh bien, fort bien, acceptons. Puiku. Sutinkame su jūsų pasiūlymu. Toliau, pagal darbo tvarkės uh, dirbs, pagal darbo tvarkę dirbsime. Aš siūlyčiau sujungti penktą ir šeštą klausimus, nes kalbama apie uh, panašias temas, pranešėjas tas pats, tas, tie patys šešėliniai pranešėjai, tas dvi temas galime aptarti kartu. Kalbame apie ES ir Kanados sutartį dėl oro paslaugų, aviacijos paslaugų ir Kanados ir ES susitarimą uh, e, transporto srityje, galvojant apie neseną Kroatijos prisijungimą prie ES. Suteikšiu žodį ponui Franciskui Asys, jis yra pranešėjas, o paskui šešėliniai pranešėjai galės pasakyti. Labai ačiū, ponė pirmininkė, trumpai papasakosiu. Recebeu já uh, o consentimento por parte desta casa. Taigi, pirmininkė, labai ačiū. Dar 2011 metais uh, parlamentas buvo išneškęs pritarimą šiam susitarimui, jisai laikinai, e, laikinu, laikinu pagrindu buvo taikomas nuo 2009 metų. Na, o dabar reikia atsižvelgti į e, naujus, e, naujas aplinkybės, kurios atsirado po Lisabono sutarties. Na, iš esmės šio susitarimo turinys nesikeičia. Čia kalbama apie susitarimą su Europo, tarp ES ir Kanados. Uh, Ir taip pat e, kalbama apie um, vidaus rinką, laisvą judėjimą. Šis sustarimas yra tikrai uh, labai ambicingas. Sustarimas yra uh, didelės apimties. Uh, yra numatytas patekimas į rinką keturiais etapais. Yra būtina apsaugoti ir vartotojus, ir laisvą konkurenciją. Uh, ir užtikrinti, kad nebūtų padarytas prastas poveikis aplinkai. Taigi, dėl visų šių priežasčių aš negaliu pasiūlyti nieko kito, kaip kad Europos parlamentui pritarti šiam susitarimui. Jam reikėtų pritarti. Dar paminėsiu ir protokolą. Ten kalbama apie tai, kad ir e, Kroatija e, prisijungia prie šio ES ir Kanados oro susisiekimo susitarimo. Aš rekomenduoju balsuoti už. Labai ačiū. Ačiū šešėliniams. E, ačiū pranešėjai, dabar suteiksiu žodį šešėliniams pranešėjams. Yeah, thank you, Mr. President, and I'm, uh... Ačiū, ponė pirmininkė, kalba ponė Kliūn. Uh, Aš kalbu šešėlinės pranešėjos dėlį vardu. Dėkoju pranešėjui už tai, kad jis pristatė pagrindinius dokumento akcentus. Pridurti daug ko negaliu, galiu tik pasakyti, kad visiškai su juo sutinkame ir išreikšime palankę nuomonę apie šios dosijai. Kanada, kaip žinia, yra pagrindinė, svarbiausia, sakykime, ES partnerė, todėl oro erdvės susitarimas uh, ir kiti transporto srities susitarimai yra labai svarbus. Pone Dėlį yra delegacijos santykiams su Kanada narė ir jai ši tema labai artima širdžiai. Todėl aš galiu pasakyti, kad EPP pasakys už ir dar kartą dėkojame pranešėjai už padėties pristatymą. Ačiū ponė Klun už tai, kad e, e, pasisakėte frakcijos vardu. Toliau ponė Foster. Labai trumpai pirmininkė, pranešėjas e, pristatė šios dosie, tai yra techninio pobūdžio dokumentai, nepaprastai svarbus transporto sektoriui, EKR nieko pridurti nebegali ir manome, kad reikėtų tiesiog patvirtinti tos dokumentus. Alde vardu, ponas Radoš. Ačiū ponė pirmininkė. Aldė šešėlinis pranešėjas irgi parem savo susitarimus. Mes manome, kad po septyniarių metų mm, praėjusi mm, po pirmojo balsavimo Europos parlamente atėjo naujas liberalizavimo, aviacijos liberalizavimo su Kanada etapas. Ir tikimės, kad antrasis etapas praeis greičiau Tai tarnaus ES ir Kanados piliečių interesams. Kiek e, galėčiau pasakyti dėl protokolo susijusio su Kroatijos įstojimu, galiu pasakyti, kad e, esminiai sustarimai su Kanada nesikeičia, juk Kroatija jau anksčiau turėjo sustarimų su e, Kanada ir liberalai rems šios dokumentus. Ačiū, turiu ponas Teila. Ačiū, labai trumpai tik galiu padėkoti pranešėjai ir pasakyti, kad mūsų abu šie susitarimai tenkina ir juos remsime. Ačiū už glaustumą. Europos komisija. Pone Gail. Ponas Gail. Ačiū, ponė pirmininkė, ir aš kalbėsiu labai trumpai. Noriu tik padėkoti pranešėjai už puikiai parengtą dokumentą Kaip ponia Foster sakė, tai yra techninio pobūdžio įvairiausių pasiūlymų atnaujinimas. Ir kaip jau pras pranešėjas sakė, ES ir Kanados aviacijos ryties susitarimas yra vienas iš svarbiausių ir drąsiausių transporto srities susitarimų, kokios esame pasirašę. Kanada yra viena iš didžiausių e, rinkų ES Daugiau negu 11 milijonų keleivių skraido tarp ES ir Kanados per metus. Šis susitarimas jau e, preliminariai yra taikomas nuo 2009 metų ir pastebėjome, kad pasiekta daug ekonominės naudos būtent dėl to susitarimo egzistavimo. Tai buvo ir numatyta, tikimės, kad taip pat bus ir su kitais oro transporto susitarimais. 25 procentais padidėjo oro keleivių trans, e, skaičius. E, 40 procentų išaugo maršrutų skaičius, 18 naujų jungčių tarp miestų atsirado, taip padidėjo konkurencija ir sumažėjo bilietų kainos vidutinės tarp ES ir Kanados 220 eurų. Tai yra didelė suma ir tokiu būdu šio susitarimo ekonominė nauda siekia 2,5 milijardus eurų nuo 2009 metų. Taigi labai ačiū už rekomendaciją pritarti e, šio susitarimo sudarimui ir atsižvelkime į tą faktą, kad po sutarties pasirašymo Kroatija 2013 e, m. Liepos 1 d. įstojo Europos Sąjungą ir ją reikia įtraukti. Ačiū, ponė Gail. Dabar Pranešėjai žodis. Žvariškus. Ačiū, pirmininkė. Na, man nelieka nieko kito, kaip tik padėkoti visiems už pastabas. Taip pat ačiū ir komisijos atstovui. Ačiū, ponė pranešėjai. Primenu, kad pakeitimų e, teikimo terminas, kiek žinau, du yra tokie pakeitimai. E, pakeitimo modifikavimo pakeitimų nėra, yra tik atmetimo pakeitimai. Taigi iki Liepos 13 dienos, birželio 13 dienos galima teikti 12 valandos pakeitimus. Toliau darbo atvarkės kitas klausimas. E, keičiasi pirmininkas, aš labai atsiprašau, mane atleidžia iš pareigų. Važiuoju. Mes chers collègues, bonjour. Merci. Uh... Mėly kolegos, laba diena. Uh, kolega turėjo mane pakeisti, bet aš turėjau uh, e, netidėliotinų reikalų šį rytą. Toliau, septintas klausimas. Uh, būtinos alternatyvių kūrų infrastruktūros naudojimo ES įdėgymas. Pranešėjas ponas Izmael Ertuk. Žodį iškart jums suteiksiu ir paskui pradėsime diskusiją su šešėliniais pranešėjais. O vėliau Europos komisijos atstovai pasakys. Taigi, ponė Ertuk, žodis jums. Šūnį, guten morgen. Labas rytas visiems. Ačiū pirmininkė, mėly kolegos. Aš norėčiau trumpai pristatyti šį pranešimą. Mes pakankamai ilgai dirbame, kad žinotumėm, jog e, transportas yra vienintelis sektorius, kuris, kuriame e, šiltnamio efektą sukeliančios dujos, jų išmetimai vis didėja nuo e, dešimto dešimtmečio. Ir maždaug trečdalis emisijų susidaro būtent E, transporto sektorija ir 3 ketvirtadaliai iš viso transporto emisijų yra um, sausumos keliuose eismo metu uh, išmetamos uh, emisijos. Iki 2050 metų uh, reikia visiškai, reikia gerokai sumažinti emisijas. Kalbant apie e, kūrą. 94 procentai viso kūro pagaminama naudojant naftą. 19 procentų e, tos naftos yra e, importuojama iš taip pat ir iš nestabilių šalių yra mokami didžiuliai importo mokesčiai. Taigi čia reikia pokyčių. Ką būtų galima padaryti? Uh, Iš tikrųjų, čia galimybių yra daug. Aš paminėsiu keletą dalykų. Reikėtų stengtis naudoti tokias transporto priemonės, kurios yra palankesnės aplinkai. Ypač pervežant krovinius, reikėtų daugiau naudoti geležinkelį ir laivus. Antra, yra būtina sumažinti transporto sektoriaus emisijas. Tai manoma tik tada, jeigu bus galima daugiau, jeigu bus daugiau investuojama į viešąjį susisiekimą, jeigu gyventojai būtų skatinami e, bendrai naudotis automobiliais. Na ir galiausiai mes taip pat e, turime skatinti ir alternatyvių degalų naudojimą. Ir kalbant apie alternatyvius degalus, uh, tai e, čia tikrai labai trūksta e, infrastruktūros. Alternatyvių degalų infrastruktūra yra nepakankama. Taip pat e, rinkoje yra ir nepakankamai tokius degalus naudojančių automobilių. Šios trūkumus irgi reikia ištaisyti. Automobilių gamintojai turėtų būti skatinami į rinką pateikti naujus automobilių modelius Na ir būtina kurti atitinkamą infrastruktūrą, pakrovimo e, elektrą infrastruktūrą tokiems automobiliams. E, tie, kurie dirbo 2011 metais parlamente, tikriausiai žino, kad anamet Europos komisija pateikė labai ambicingą e, ir gerą direktyvos pasiūlymą, jos numeris 94.0214. E, toje direktyvoje buvo pasiūlymų, e, e, kaip valstybės narės turėtų kurti tokią alternatyvę infrastruktūrą. Deja, ministrai ir taryba blokavo šią direktyvą. Kaip kompromisas buvo sukurti nacionaliniai planai ir uh, Jose buvo nustatyta, kad reikia siekti savanoriškų tikslų, jos nusistato pačios valstybės narės, bet tokie tikslai, e, na, nebuvo labai ambicingi. Ir dabar aš manau, kad e, yra būtina kuo skubiau peržiūrėti šią direktyvą Dabar veikia nacionaliniai planai su savanoriškais tikslais. Tokių nacionalinių planų reikėtų atsisakyti, nes jie nepasiteisino, jie išliko neveiksmingi. Mes tiesiog praradome ketverius metus. Valstybėse narėse ambicijų lygis yra nevienodas, tą reikia pripažinti. Na, bet e, iš esmės e, tikrai lūkesčiai nepasiteisino. Būtų labai gerai, jeigu valstybėms narėms būtų nustatyti privalomi tikslai kurti tokią infrastruktūrą, alternatyvių degalų infrastruktūrą, kaip kad buvo e, planuota pradžioje, kuriant tą direktyvą. Reikia atsižvelgti ne tik į TNT tinklus, bet taip pat ir svarbius vietinius miestų transporto mazgus, taip pat e, ir į viešai transportą netolimojo susisiekimo e, transportą. Komisija tam yra papildomai numačiusi 80 milijonų eurų. Bet e, iš tikrųjų e, tai yra lašas jūroje. Iki 2020 metų reikia 22 milijardų eurų, taigi tie komisijos skirti milijonai tai yra tiesiog lašas jūroje. Uh, Yra būtina užtikrinti tinkamą infrastruk infrastruktūrų finansavimą. Čia būtų galima pasinaudoti Europos mobilumo fondų. Jį reikėtų sukurti ir tą fondą 90 procentų turėtų finansuoti pramonė, automobilių gamintojai, kūro gamintojai, na, o likę 10 procentų e, turėtų būti skirti iš ES biudžeto į tą mobilumo fondą. Na, aišku, Europos komisija ir jos specialistai turėtų siūlyti, kaip konkrečiai tas fondas turėtų veikti. Per pastaruosius metus buvo taikoma CEF procedūra. Na ir kalbant apie CEF, tai jau buvo sukurta sistema, kuri visai nebloga. Buvo priimtas gana išmintingas sprendimas į visą šį procesą įtraukti ir agentūrą. Ji yra tarsi tarpininkė tarp valstybių narių ir ES institucijų. Galbūt ir čia būtų galima pasielgti panašiai, bet tai pasiteisins tik tada, jeigu e, ir pramonės sektorius galėtų supaprastintą tvarką gauti kreditus iš Europos investicijų fondų. Fondo. Taip pat reikėtų peržiūrėti apibriežti, kas yra alternatyvūs degalai. Iškastinis kuras vidutinės trukmės e, laikotarpį neturėtų būti laikomas alternatyva alternatyviais degalais. Taip pat manau, kad čia reikėtų įtraukti ir vandenilio pagrindų pagamintą kūrą ir atitinkamą infrastruktūrą. Anksčiau didžiausias dėmesys buvo skirtas sausumos keliams, nors žinome, kad didžiulį potencialą turi ir susis, e, e, susisiekimas, e, vandens susisiekimas upėmis, pavyzdžiui, mes turime sulti dėmesį į keletą dalykų, keturis dalykus. Pirma, infrastruktūra turi būti dėgiama greičiau ir plačiau. Antra, gamintojai turi pasiūlyti alternatyvių modelių, novatoriškų modelių. Trečia, valstybės narės turi elgtis ambicingiau. Na, o ketvirta, reikia ir. Uh, E, didesnės e, e, finansinės pagalbos tokioms busimoms ateities technologijoms. Tai tiek iš mano pusės, labai Jums ačiū uždėmesi. Ačiū ponė Ertuk už pranešimo pristatymą, jis labai įdomus ir naudingas pramonės, automobilių pramonės ateičiai ir apskritai kalbant apie automobilizmo pasaulį. Dabar žodis ponui Salinį. Žodis jums. Grazie. Ačiū, pirmininkė. Kalbant apie šios iniciatyvos pradžią, tai e, pranešėjas labai teisingai e, e, pažymėjo, kad buvo direktyva, kad tokios direktyvos, kuri buvo patvirtinta, nepakako. Taip pat reikia pasakyti, kad valstybės narės elgesi labai nevienodai tą direktyvą įgyvendinamos. E, kai kurios valstybės narės nepadarė tiesiog nieko. Taigi e, tai, ką pasakė pranešėjas, visiškai teisinga. Tikrai direktyvos įgyvendinimas tarsi buvo blokuotas. E, pranešėjas išreiškė susirūpinimą ir aš tam beje visiškai pritariu. Pranešė sakė, kad reikėtų e, paisyti ir technologijų neutralumo principo. Taip pat visiškai teisingai buvo pastebėta, kad siekiant mažinti CO2 išmetimą, Reikia atitinkamo finansavimo, reikia daugiau e, investuoti visose valstybėse narėse į infrastruktūrą, atsižvelgianti ir į vartotojų poreikius. Dabar vartotojus, vartotojas neturi paskatų e, pirkti e, alternatyvus degalus, naudojant automobilį, jeigu žino, kad toks, tokiam automobiliui nėra sukurta infrastruktūra. Taigi vartotojui reikia paskatų. Uh, Taip pat e, būtina mažinti CO2 emisijas, e, vadovaujantis e, realia padėtimi. Nepakanka vienos išeities, nepakanka vadovautis kažkokia nauja, kažkokia viena technologija. Tikrai pritariu tam, ką pasakė pranešėjas. Yra ir e, tokių elementų, kuriuos dar reikėtų aptarti. Pavyzdžiui, e, finansų klausimas. E, buvo minėtas Europos E, e, mobilumo fondas. Jam iki 2025 metų reikėtų skirti 25 milijardus eurų. Na, aš nežinau, ar reikėtų tikrai kurti ad hoc atskirą specialų fondą, bet e, esu tikras, kad CEF reikėtų numatyti atitinkamą finansavimą šio tikslu. Dabar dėl tikslo. Čia kreipiuosi pranešėje. Uh, Visą laiką, kai reikia apibriežti e, privalomus tikslus, tai valstybės narės tam priešinasi. Jos dažnai netgi ir nutraukia diskusiją. Ir tai neigiamai paveikia gerus pradinius tikslus, gerus pradinius ketinimus. O būtent e, tinkamai Dėl to buvo sunku įgyvendinti tinkamai šią direktyvą. Taigi aš pritariu tam, ką pasakė pranešėjas. Irgi manau, kad šiame teisės akte instrumente turėtų būti privalomi e, tikslai tam, kad nežlugtų visi geri ketinimai, kaip jau atsitiko anksčiau. Toliau pranešėjas minėjo ir dar vieną dalyką. Jis kalbėjo apie strategiją, o tiksliau veiksmų planą dėl akumuliatorių. Aš atsimenu, kai anksčiau buvo e, pristatytas trečias e, e, mobilumo paketas. Ta padarė komisija, komisarės Buls ir Kalnietė per paskutinę plenarinę sesiją. Iš tikrųjų, reikia vadovautis neutraliu požiūriu per pereinamąjį laikotarpį, bet nustatyti ambicingus tikslus e, akumuliatorių pramoniai. Turime būti pro, uh, protagonistai tiek gamybos, tiek ir paslaugų srityje, bet taip pat reikėtų nepamiršti ir e, socialinio poveikio, nes tokie pokyčiai gali e, turėti poveikį ir e, darbo rinkai. Reikės pereinamojo laikotarpio. Per tą pereinamąjį laikotarpį ir akumuliatorių gamybos pramonėje reikia e, numatyti tam tikrą pagalbą. Baigdamas aš dar kartą noriu padėkoti e, pranešėjai ir su nekantrumu laukiu tolimesnio puikaus bendradarbiavimo. Ačiū. Toliau Demes Mekerponas. Ačiū, pirmininkė, mėly kolegos. Ir aš visų pirma noriu padėkoti pranešėjai už projektą. Kai Europos komisija ir pranešėjai sako, kad yra visa eilė valstybių narių, kurios turės labiau pasistengti, kad sumažintume emisijų kiekius ir perėtume prie visiško emisijų panaikinimo. Aš e, noriu išreikšti Mm, sutikimą, kad tą yra būtina padaryti, kad ne tik įsipareigojimus klimato kaitos klausimų gyvenitume, bet ir atremtume tarptautinę konkurenciją. Mums reikia savo pranašumus konkurenciją išlaikyti. Jeigu norime, kad ES automobilių gamybos sektorius reikalaujantis alternatyvių uh, automobilių rūšių plėstusi, mes turime uh, E, išlaikyti novatoriškas technologijas, žinias ir panašiai. Tik taip mes išliksime konkurencingi. Man atrodo, kad visos vyriausybės visais lygmenimis turėtų stengtis e, rasti garantijų užtikrintumo sektoriuje ir vartotojams. Keletas valstybių narių e, vėluoja įgyvendindamos nacionalinės politikos strategijas o josgi yra būtinos tam, kad galėtumėm sukurti patikimas, patikimas prognozes ateičiai. Jeigu tik tokiu būdu mes galėsime mm, pritraukti privačius sektorius prie e, e, vyriausybinių investicijų, e, tai turėsime ieškoti būdų, kaip juos išlaikyti tose sistemose. Turime galvoti apie senovinius finansavimo metodus. Vietos regionų valdžia turi panaudoti teisingas politinės priemonės ir jos pačios gali pasiekti daug. Jau ir taip yra daug padaryta. Pagalvokime, pažiūrėjau, apie ilgalaikės darbo sutartis, kurios yra sudarytos su paslaugų tiekėjais palei greitkelius. E, tuose ilgalaikėse sutartise galėtų būti numatytas reikalavimas ir užtikrinti alternatyvę infrastruktūrą. Kai kurios valstybės narės namų darbus jau gerai atliko ir jos gali e, pasikeisti geriausios praktikos e, pavyzdžiais su kitomis valstybėmis. Kitas dalykas, e, aš noriu pasakyti apie energetinį neutralumą. Būkime realistai, stovėkime kojomis ant žemės. Pereimas prie E, judumo be emisijų užtruks. Tam reiks ir nemažai pastangų iš verslo pusės, todėl alternatyvių sprendimų turime ieškoti. Kalbėjome apie vandenilinio technologijas, apie kitokias technologijas. Todėl nepamirškime visų galimybių ir įtraukime jas į pranešimą. Aš lauksiu konstruktyvus bendradarbiavimas su kolegomis. Ačiū, ačiū ponė Demes Maker. Ponas Rikiai. Euh, Aš kalbėsiu glaustai, e, Gezin vardu. Ji turėjo išeiti kitą komitetą, nes e, ten rengia pranešimą dėl teisės akto. Tai yra mūsų parlamentarų darbo problema, man atrodo, kad nuolat posėdžiai sutampa. Trumpai pasisakysiu apie sistemą, kuri būtų išplėsta ir sustiprinta. Turime kalbėti apie geografinio masto išplėtimą, bet taip pat ir metodų e, e, diapazono išplėtimą. Europos komisija šią temą labai aktyviai dirba. Kaip sakė ką tik Izmailas, e, šis pranešimas rengiamas savo iniciatyva. Tokie pranešimai reikalauja, kad būtų patvirtintos įgyvendinimo priemonės, vykdomosios priemonės Europos komisijoje. Tik taip mes galėsime pagreitinti e, šios srities mm, priemonių efektyvumą ir greitesnį gyvenimą. Dar vienas dalykas, kurį reikėtų paminėti, kalbant apie šį e, pranešimą. Europos komisija sakė, kad reikia subalansuoti šį sprendimą su 22 e, milijardų poreikiu, apie kurį kalbame, e, kad reikės tos sumos iki 2050 metų. Aš savo asmeninę nuomonę tą temą galiu išreikšti. Greičiausiai didelė dalis, kas buvo jau pasiūlyta kitame biudžete ir konkrečiai kas siūloma transporto sričiai ir kolektyvinėms priemonėms, suteikia mums tam tikro optimizmo Ši tema e, greitai taps pačia aktualiausia diskusijose. Tiesa ta, kad šiame pranešime nėra numatytas perėjimas e, nuo e, dabartinės sistemos prie naujų transporto sistemų. Tai reikalaus paskirstimo, kūro paskirstimo tinklų pokyčių. Greičiausiai mes turėsime galvoti ir apie tai, kad automobilių savininkai, automobilių naudotojai e, privalo būti užtikrinti dėl savo ateities. Taigi turime labai greitai spręsti ir šį iniciatyvinį pranešimą įgyvendi kuo greičiau. Kai kalbame apie biudžeto veiksmus, turėtume pagalvoti, kaip rasti finansavimą operatyviniams planams, o Mezin e, džiaugiasi, kad su Izmailu gali bendradarbiauti tema, kuri jiems abiems yra labai svarbi. Ačiū, ponė Rikė. Ponas Taylor, prašom. Ačiū, pirmininkė. Ačiū už pranešėjo parengtą pranešimą iš tiesų. Aš buvau žaliųjų šešėlinis pranešėjas 2014 metais, kai buvo rengiamas pranešimas, kuris čia buvo minėtas, e, kuriam galiausiai mes nepritarėme, nes nesutikome dėl to, kad viešieji pinigai, ES pinigai būtų naudojami kurti papildomą infrastruktūrą. Mes manėme tuomet ir manome dabar, kad negali priversti valstybių narių finansuoti tokios infrastruktūros e, dėgymą. Manau, kad privatus sektorius labiau čia tuo turėtų užsimti. Jie tiekia paslaugas ir prekes ir turėtų šiek tiek iš savo kišenės iškrapštyti pinigų. Malonu matyti, kad yra tam matomas supratimas, kad alternatyvus kuras nebūtinai pat savaime yra labai veiksmingas CO2 prasme. CO2 veiksmingumas turėtų būti svarbiausias žodis čia, nes mums reikia mažinti CO2 išmetimą transporto sektoriuje. Todėl buvo malonu girdėti, kad panas Artugas paminėjo, kad reikia skatinti naudoti geležinkelius ir vidaus vandenis E, kas yra veiksmingas CO2 atžvilgių transporto metodas. Ponas Artugas taip pat ragina labiau remti akumuliatorių gamybą. Na, žinoma, tai turėtų būti kelias į priekį, bet kokiu tempu galima pasiekti poveikio šioje srityje ir kokį poveikį turės uh, E, kūro elementų kūrimui. Čia dar viena yra atskira problema. Tai yra priežastis, aišku, kaip ir kiti, kad aš pasisakau už technologinį neutralumą. E, bet kalbant ne tik apie automobilius, reikia įtraukti turbūt ir elektrinius dviračius. Tai yra miestuose puikus puikiai alternatyva. Ir reikia, nu, aišku, visus tos, tą elektroninį mobilumą e, e, jam naudoti atsinaujinančią energiją, o ne tradicinę. Tai būtų tiesiausias kelias į priekį. Ačiū. Pone Gonzalės, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė, dėkoju pranešėjai. Pranešėjimas yra, aišku, labai svarbus transporto dekarbonizavimui. O tai yra skubi problema, reikia pasiekti pažangos čia automobilių srityje. Labai smarkiai vėluojame Nuo 14 iki 20 metų turime įdėkti 800 tūkstančių įkrovimo statelių, kol kas jų įdėkta labai nedai, nedaug ir e, kiekviena valstybė narė atsilieka dėgiant 14 metų direktyvą dėl alternatyvaus kūro. Reikia vengti tokių pačių klaidų antrą kartą. Na, Na, šios nuostatos, man atrodo, eina tinkama likme, bet jas galime pagerinti. Aš ypač norėčiau pabrėžti mūsų tikslą e, užtikrinti pakankamą švaraus kūro tinklą, tiekimo tinklą. Tai yra galimybė ES pasivykti po daugelio metų trūkumų savo planavime. Mūsų frakcija pasiūlės pakeitimų dėl strateginio planavimo ir viešojosios administracijos ir privačių partnerių bendradarbiavimo. Labai svarbu, kad viešasis ir privatus sektoriai kartu dirbtų siekiant švaraus transporto tikslo. Po to, kai daugelį dešimtmečių atsilikome, reikia integruoti geležinkelių stotis, oro uostus, sporto centrus, ligoninės kultūros centrus, visi turi būti įtraukti. Strateginiai sektoriai turėtų būti pionieriai ir e, skatinti kitus siekti pažangos. Ir čia mums reikia aiškios viešojo transporto politikos, kad žmonės būtų skatinami naudoti viešai transportą, o ne labiau teršinti privatų transportą. O be to, Nu, viešojo transporto sistemos turi būti švarios ir e, joms turi būti užtikrinamas pakankamas pakrovimo tinklas. Taikant tokį strateginį požiūrį, kuris turėtų būti privalomas ir praktiškai įmanomas, reikia pradėti darbą dėgiant infrastruktūrą miestuose, kur yra didžiausia trašos problema Ir reikia numatyti bazinius principus dėl tų įkrovimo statelių dizaino. Jos turi būti saugios, lengvai prieinamos, lengvai naudojamos žmonėms turintiems judumo sutrikimų. Jos turi užtikrinti tarpusavę saveikumą. Na ir dar vienas dalykas, ką norėjau pabrėžti, ką esu minėjęs anksčiau yra tai, kad ne bet kokia alternatyvi kūro rušis yra e, ta pati kitai. Yra skirtumų, pavyzdžiui, pristatant dujas du, dujotekiais, e, kai kuriuose srityse yra sistemingai pažeidžinėjama žmogaus teisės, geriausias alternatyva būtų elektri, elektrinis mobilumas remiantis alternatyvais atsinaujinančiais šaltiniais. Taigi tokios būtų mano idėjos, stengiantis pagerinti šį pranešimą. Ačiū. Ačiū, pona Gonsalės. Ponas e, Korch. Ismail, an dich für, dein, für deine sehr guten Vorschläge. Labai ačiū, Ismailai, ačiū už šį puikų pasiūlymą. Aš e, šią problemą žinau, kur yra siejama e, su iniciatyviniais pranešimais ir suprantu, ką jūs norėjot pradžioj pasakyti. Technologijų neutralumas yra labai svarbu ir galvojant apie e, vairavimo sistemas ir galvojant apie kitų transporto rūšių naudojimo išplėtimą. Kalbant apie įvairias transporto rūšis, tai e, yra būtinas dalykas. Aš manau, kad yra e, būtina e, nustatyti privalomus tikslus. Ne, aš manau vis dėlto, kad neteisinga valstybėms narėms primesti tikslus iš Bruselio, privalomus tikslus iš Bruselio, tai nebūtų tinkamas, tinkama išeitis. Uh, Taip pat reikia skatinti naujas verslo rušis, naujovišką infrastruktūrą. Ir mums taip pat reikia prisidėti prie infrastruktūros kūrimo finansinę prasme, negalime visko palikti tik tais gamintojams. Ačiū ponia Koch, ponia Foster. Ačiū pranešėjai. Labai įdomių komentarų buvo išsakyta pranešė, pranešime Bet mes labai detaliai diskutavome šiame komitete, rengdami 14 metų pranešimą e, parengto direktyvai. Atrodo, kad yra valstybių narių, kurios nesilaiko pasiektų sustarimų ir man būtų įdomu žinoti, kurios tai valstybės narės, nes tuomet turėtume šiek tiek daugiau informacijos, kur yra trūkumų, nes kai baigome diskusijas dėl 14 metų, jau buvo 15 metai, o dabar jau 18 metai. Aš e, sutikau net ne, ne, su tuo, kad, kad kai žvelgiame į šią problematiką, valstybės narės turi skirtingų reikalavimų. Viskas priklauso nuo tiekiamo kūro šalyje kai kurie dalykai tinka vienoms šalims, kiti kitoms ir todėl valstybės narės turėjo apsispręsti dėl savo e, varianto. Ir kaip sakiau anksčiau, tokie pranešimai visada daugiau dėmesio skiria miestams. Aišku, kad taršos daugiau miestuose, dideliuose miestuose, bet nepakankamai vis tiek atsižvelgiame į kaim, didelės kaimo vietovės, kur iš tiesų praktiškai neįmanoma e, numatyti kas kilometrą e, įkrauti automobilio. <clears throat> Taip, reikėtų e, viso Europos fondo, bet pačios valstybės narės galiausiai turės nuspręsti, kaip dėkti tą infrastruktūrą ir kas mokės, ar tai bus vartotojai, kaip tai bus užtikrinama per mokesčius, nes aš neįsivaizduoju, kad biudžeto komitetas skirtų dar kažkiek tai milijonų ES transporto sektoriui nors tai būtų ir mm, malonu, bet nemanau, kad tai realistiška. Ir kaip sakiau, kaimo vietovių klausimas yra aktualus taip pat. Taigi negalime taikyti vieno korpalio, galime siekti didesnių siekių, galime numatyti aukštesnius tikslus ir taip toliau. Aš e, turiu pasiūlymą, jeigu kalbėsime apie e, geriausius sprendimus be CO2, tai aišku, kad geriausias sprendimas yra brandolinė energija, bet dauguma valstybių narių neturi brandolinės energijos, pavyzdžiui, Prancūzija turi daugiau brandolinės energijos ir po to e, e, Londonas perka tą elektrą iš Prancūzijos, iš EDF. Bet jeigu kalbėsime apie geležinkelius, tai elektrą gali gauti ir iš brandolinės energijos tikrovė yra tokia, kad galime siekti alternatyvų. Aš Aišku, nepasisakau už tai, kad maistų, maistas būtų aukojamas kūro labui. Reikia labai atidžiai apie tai kalbėti, nes tai svarbu. Turime būti optimistiškesni, nes moksliniai tyrimai dabar atliekami alternatyvių kūro rūšių srityje turi būti sveikintini ir manau, kad reikia eiti į priekį čia. Aš esu šiek tiek labiau optimistė, bet nepamiršti turime ir savo tikslų, ir nepamiršti savo prioritetų. Taigi ačiū, ponia Artuvai. Ačiū, ponia Foster. Jūsų informacija, ponia Foster. Taip, Prancūzija e, labai yra brandolizuota, bet vyriausybė nusprendė mažinti brandolinės energijos dalį. Taigi mes irgi einame alternatyvų paieškų keliu. Tiesiog norėjau Jūs informuoti. Pane Jela Sender, prašom Jūs žodis. Labą dieną. Ačiū pirmininkė. Taip, aš taip pat noriu padėkoti ponui Ertogui, parengus puikia iniciatyva. Ir sakyčiau, kad tuo metu, kai pradedame diskusijas apie biudžetą, e, tai ši iniciatyva yra labai savalaikė, norint paskatinti ir paspartinti e, pažangą šioje srityje, nes matome, kad Pramonė juda panašią linkmę taip pat. E, kuriant alternatyvius automobilius, kurie pasirodys po kelių metų. Kaip žinome, pramonė turi pajėgumų pasiūlyti masyvius, didžiulius pokyčius, jeigu turės galimybę. Taigi manau, kad šie pasiūlymai yra labai būtini ir savalaikiai aš tiesiog norėčiau pabrėžti tris elementus. Tikriausiai, aišku, pakeisim, pateiksime ir pakeitimų apie tai. Pirmiausia, būtinybę išlaikyti e, Europos poreikiai įvairovę. Turime tankiai apgyvendintų miestų pavyzdžiui, valstybių sostinės ir yra kitų teritorijų, kur yra e, sunkiau būtų pakrauti akumuliatorius iš viešos infrastruktūros, aišku, galima kai kur užtikrinti namuose e, automobilių įkrovimą, bet kitur tai sunkiau padaryti. Tad aišku, vietos valdžia turės Tai imtis e, iniciatyvų, kur dėkti įkrovimo stateles viešose vietose. E, taip pat reikia, aišku, atsižvelgti ir socialinius poreikis, reikia ir e, elektrikų, reikia žmonės apmokinti, kad jie būtų pasirengę dirbti ar pasinaudoti naujomis sistemomis. Ir reikia nepamiršti mūsų socialinių e, prievalių ateičiai, kad, kad e, žmonės, kurie dirbs naujus darbus, e, naujoviškus darbus, turėtų būti pakankamai apmokyti. Galbūt galima ir čia sėti, siekti sinergijos su Europos tinklų sujungimo priemonė. Galima galbūt pasiūlyti ir ketvirtą ramstį, bet reikia galvoti visų pirma apie sinergiją, kad uh, būtų suteiktas tas pirmasis finansinis impulsas. Ir galbūt galėtume galvoti ir apie e, inovacijų dalies padidinimą biudžete, kad būtų galima finansuoti svarbiausią dalį, tai yra mokslinius tyrimus, kurie jau ir šiaip vyksta, kad tokius sprendimus būtų galima plačiau paskleisti. Ačiū, ponė Lasender, ponas Miltenberg. Ačiū pirmininkė. Aš visų pirma noriu padėkoti ponui Ertugui už tai, e, už puikiai parengtą pranešimą. Norėčiau pasakyti, kad viena vertus mums reikia išlikti atviriems e, ir linkusiems keisti, bet kita vertus turime išsikelti toli siekiančių tikslų, nes ir valstybės narys, ir Europa turi e, siekti daugiau. Mes turime ne tik bandyti užtikrinti alternatyvaus kūro dalį kūro sistemoje, bet ir e, turim pasirūpinti tos e, naujos, naujų alternatyvių kūrų varomos technikos e, pakrovimo įrangą, nes kitaip e, neegzistuos ta sistema. Pranešime apie tai būtent ir kalbama ir akcentuojama, kad tai yra siejama su Paryžiaus susarimu. Taigi tikslai labai gražus, bet jeigu mes e, turėsime nacionalinę strategiją, nacionalinę politiką, e, kurioje bus numatytos mokesčių paskatos, bandant užtikrinti, kad alternatyvus kuras būtų naudojamas plačiau, Arba turime tokias valstybės, kurios nieko nedaro ir gerų rezultatų dėl to neatsiranda, todėl mes kartu su pranešėju turėtumėm patys savęs klausti, ar reikia kažkaip bandyti pakeisti padėtį teisės aktais. Ir aš čia kalbu apie vidaus rinkos komiteto nuomonę. Aš pats pranešėjas buvau tos nuomonės autorius. Ten kalbam apie du dalykus. Kalbėjom apie mokesčių sistemos saveikumą e, su kūro sistemomis. Ir aš čia kreipiuosi Europos komisiją, norėčiau paprašyti, kad ji iki, iki metų pabaigos grįžtų į parlamentą ir e, paaiškintų, ar iš tiesų reikia naujų teisės aktų dėl tokius ryšių kaip, pavyzdžiui, telekomų sektorius ar tarptinklinis ryšys. Dar vienas aspektas susijęs su finansavimu, ponė pirmininkė. E, E, mes žinome, kad vakar buvo pateikti ES infrastruktūros tinklų sujungimo pasiūlymai ir mes žinau, kad mūsų komitetas rengs pranešimą, bandant įvertinti, ar yra pakankamai nuveikta finansavimui užtikrinti. Aš norėčiau sužinoti, ar bus atskiras fondas, ar padidės suma skiriama pagal infrastruktūros tinklų sujungimo pasiūlymą. Aš norėčiau sužinoti, kaip Europos komisija vertino vakar pateiktą pasiūlymą. Viename e, Niderlandų laikraštyje skaičiau straipsnį apie vandenilinį automobilį, kurį gamina e, Toyota, japonų gamintojas. Labai svarbu galvoti apie konkurencingumą. Kaip bus su Europos automobilių sektoriumi ir jo ateitimi? Ar garantuosime ateitį jam? Ar japonai mūsų neaplenks? Ar nepražiopsosime progos? Išlikime ambicingi. Tai reikš, kad mes negalėsime visų durų palikti atvertų, kaip kad numatyta. Ačiū, ponia Van Ninterburg. Jūsų straipsnis E, apie vandenilinį automobilį būtų įdomus, bet galėtumėt jį persisimus, nes mes neskaitėm, pirmininkė bent jau neskaitė. Ponas Rikiai. <coughs> Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū už dokumento pristatymą. Aš tik vieną pastebėjimą išsakysiu techninio pobūdžio. Ar jūs manote, kad alternatyvaus kūro naudojimo plėtra kelių transporto srityje susidurs su rimtomis problemomis ir aš čia pateiksiu porą pavyzdžių. Pirmiausia, e, akume, elektrinio automobilio akumuliatorių autonomiškumas. Mes apie tai jau kalbėjome, autonomiškumas kol kas yra gana nedidelis - 100-120 km, dabar jau patobulėjo iki 300 km ir greitai turbūt iki 6 iš 700 km autonomijos patobulės tos technologijos. Todėl e, mes turėsime keisti savo pasiūlymus. Mes e, e, matėme, pavyzdžiui, kad prie pasikeitė labai ženkliai ir įkrovimo infrastruktūra. Prie pagrindinių greitkelių atsirado labai daug tokių įkrovimo punktų. Bet uh, Jeigu e, bet akumuliatoriaus autonomiškumas pailgės, tai tiek daug ir tų įkrovimo taškų nebereikės, nes dabar jų reikia žymiai daugiau. Neseniai mes dar e, kalbėjome apie greitus, greitojo įkrovimo punktus. Ir e, ta tema būtų labai svarbi, tokių jų turėtų būti palei visus kelius. Ir Jeigu tokio dalyko nebus, tai labai žiauriai žmonės nusivils, bus išleista labai daug pinigų, e, bus e, palei, palei e, kelius pristatyta daug įkrovimo taškų ir jie nebus panaudojami. Ta pati galim pasakyti apie vandenilinius automobilius, kolega Matijo apie tai kalbėjo. Jeigu, automob... Jeigu vandenilis iš tiesų E, padarys pažangą, tai reikės galvoti ir apie įkrovimo stotis ar pildymo stotis. Tai yra svarbiau. E, tai tas darbas turi būti platesnio masto, negu dabar išsikelti gana kuklus tikslai. Taigi, jeigu kalbam apie automobilių, technologijų, e, vandenilinių, elektrinių plėtimą, E, ir aš čia kalbu apie kitokio akumuliatorių elektrinius automobilius, tai mes turime galvoti, kaip neatsilikti infrastruktūros plėtroje, nes tai, ką darome dabar, e, nebetiks patobulėjusiems alternatyviems automobiliams. Taigi mes turime aiškiai pasverti poreikius e, krovimo tinklui kad nebūtų biudžetinių surprizų ateityje. Ir dar paskutinis pastebėjimas. Noriu pasakyti komisijai, kad mus labai sunervino e, dokumentas dėl naujo Europos infrastruktūros tinklų e, projekto finansavimo, sujungimo projekto finansavimo. Čia kalbu apie finansavimą ir e, veiklos planus. Mes manome, kad komisija turėtų būti šimiai nuseklesnė. Ačiū, ponė Rikė. Aš pati užsirašiau pasakyti. Noriu pasakyti Izmaeliui Artūg, kad jo pranešimas yra labai svarbus. Jis e, gyvybiškai svarbus, ypač dabar, šiais laikais. Žinome, koks yra parengtas veiksmų planas šios pramonės ateičiai Ir kai kolegos kalba apie alternatyvų kūrą, greičiausiai turi galvoje absoliučiai viską. Šiandien užtenka prirašyti žodį ekologiškas, bio, kad visi pradėtų galvoti, kad viskas yra švaru. Bet taip nėra. Pagalvokime, pavyzdžiui, apie biokūrą. Jeigu pažiūrėtumėm e, į biologinio kūro emisijas, tai pamatytumėm, kad nieko jis nesiskiria nuo kito kuro lygiai tą patį galim pasakyti apie palmių aliejų. Pavyzdžiui, žinome, kad Europos parlamentas nuo 2021 metų palmių aliejų draudžia. Pažiūrėsim, ar valstybės narės tą draudimą taikys. Nes e, paaiškėjo, kad palmių aliejus yra labai kenksmingas ir klimatui, ir žem, dirbožemiui. Ir mes e, suprantame, kad palmių aliejus turi būti naudojamas tik tai maisto e, gamybai, daugiau niekom. Dar vienas dalykas, apie ką kalbėjo Ajala Sender. E, jis sakėte, kad reikia atsižvelgti į poreikių įvairovę. Tai teisinga, kai kalbame apie kaimo teritorijas, bet kaimo teritorijos nėra tas pats, kas ur, miestų teritorijos, urbanistinės teritorijos. Mes turime diversifiku, atskirti tuos du dalykus. Ir aš visiškai sutinku su tuo, ką jūs sakėte, tai ponia Jala Render. Trečias labai svarbus dalykas. Pramonės e, pokyčiai ir naujo energetinio mišinio sukūrimas. 13 milijonų automobilių sektoriaus darbuotojų dėl to nukenties. Tai yra milžiniškas skaičius. Aš žiūriu dabar į pono Ertuk ir pono Uiry pranešimus. Taip, mes turime vieną vertus technologinę viziją, kalbame apie sujungtuosius automobilius, apie naują energetinį mišinį, apie pažangą visom prasmėm. Uh, Ir man atrodo, kad mes turim galvoti ir apie darbuotojų perkvalifikavimą. Tai yra labai svarbu. Dar vienas dalykas, kurį reikėtų akcentuoti. Taip, reikia rasti naujo energetinio mišinio, tą reikia daryti iš karto pradedant dirbti su valstybėmis narėmis, pavyzdžiui, kurios vandenilio technologijas tobulina. Prancūzija kaip tik dabar parengė planą e, inovacijų vandenilio srityje paieškai ir Lygiai tą patį turbūt padarysime ir elektrinių automobilių klausimų. Mes visi norime atsisakyti iškasamojo kūro automobilių. Mes visi e, gyvename e, šalia klimato problemų, kurios gali e, sprokti bet kuriuo momentu. Ir e, mes suprantam, kad visų mūsų susiformuoti tikslai labai gražus, bet nepamirškime, kad parlamentas turi išlaikyti dinamiką su parlamentais, kad jie galėtų, su nacionaliniais parlamentais, kad jie galėtų e, pasverti nacionalinės realijas. E, diskusijos prasidėjo 14 metais, dabar jau 18 metai ir manome, kad kelias dar toli gražu nenuėtas. Tiek aš kaip pirmininkė norėjau pasakyti. Pone, pone Duprei, aš suteikiu jums žodį. Ja, voilà. <laughs> um, good morning everyone and, and thanks. Labas rytas visiems. Labai ačiū už tokias turtingas diskusijas, kurios įvyko šiandien. Buvo e, pasidalinta tikrai įdomiamis mintimis. Aš kai kurias iš jų pabandysiu pakomentuoti ir išsakyti komisijos požiūrį. Visų pirma, kaip ir ponia Foster, taip ir mes bandome būti optimistais. Jeigu mes viską nutapysime tamsiomis spalvomis, tai neatspindės dabartinės padėties. Tokia mano pirmoji pastaba. Kai kuriuose vietovėse yra daugiau um, pakrovimo, įkrovimo vietų negu kad automobilių ar jau yra sukurta pakankama infrastruktūra? Vis dėlto atsakymas būtų ne. Visiškai pritariu ir tam, ką pasakė ponas Reikė. Reikia atsižvelgti ir technologijų plėtrą ir taip pat į geresnius akumuliatorius, taip pat ir geresnį pastatų efekt, energetinį efektyvumą. Taigi aš manau, kad mes turėtumėm e, bandyti viską vertinti platesnėme kontekste. Bet ko tikrai reikia? Reikia daugiau automobilių, daugiau automobilių kategorijų ir daugiau prieinamų auto, automobilių. Dar norėčiau grįžti prie to, ką pasakė panas Rikė. Jūs sakėte, kad reikia įvertinti tai, kas jau dabar egzistuoja, ką turime. Jūs esate teisus. Prisimenu ir ankstesnės e, e, diskusijas. Yra Connecting Europe Facility programa. Na ir per ateinančias savaitės, bendradarbiaudami su valstybėmis narėmis, e, mes tikime susidaryti e, e, geresnį vaizdą apie tai, kiek yra tokių uh, visuomeniai prieinamų pakrovimo taškų. Vis dėlto tai yra susiję ir su nacionalinė politika. Taip galėčiau sureaguoti tai, ką pasakė pane Gonzalės. Jis sakė, kad reikia atsižvelgti ir į ligoninės, ir į prekybos centrus ir taip toliau, aš tam pritariu. Uh, Toliau buvo minėtas teisinis aiškumas. Taip to reikia, bet taip pat reikia užtikrinti ir vartotojų pasitikėjimą. Čia sugrįžčiau prie to, ką pasakė ponas Van Mittenberg. Ar iki metų pabaigos pasirodys pasiūlymas dėl e, įvairių mobilumo rušių paslaugų? Ne, to nepas toks pasiūlymas nepasirodys iki metų pabaigos, bet tai nereiškia, kad tai nėra mūsų prioritetas. Mes rengėme šį pasiūlymą, mes konsultuojame su visuomenė, mes galvojame apie vairias teisėkuros iniciatyvas ir mums norėtųsi geriau suprasti, e, kokios kliūtis gali iškilti įvairias iniciatyvas įgyvendinant. Dabar dėl to, ką pasakė ponas Artvuk. Jūs minėjote technologijų neutralumą. Taip. Ir mums tai labai rūpi. Čia e, mūsų požiūris irgi toks pat. Taip pat buvo minėta galimybė sukurti specialų fondą. Aš konkrečiai apie tą fondą e, nekalbėsiu, bet pasakysiu štai ką. Ko gero, ponas Ertuk norėtų ir e, kad būtų e, užtikrintas užtikrinta, jog labiau dalyvaus ir pramonės sektorius, ar ne? Dabar dėl daugiametės finansinės perspektyvos. Taip, mes ir toliau sieksime teikti finansavimą, kai to būtinai reikės. Uh, Ir aišku, e, mes taip pat e, remsime ir alternatyvius degalus. Jūs minėjote ar konkretų biudžetą. Taip, to nepakanka. Būtina e, teikti finansavimą tačiau taip pat būtina užtikrinti, jog veiksmų, sutelktų veiksmų imtųsi ir pramonės sektoriaus atstovai. Taip pat reikia užtikrinti, kad būtų kuriamas infrastruktūros ir įvairių kūro rušių maišymui. Taip pat reikalinga ir valymo infrastruktūra. Be abejo, mes skatinsime inovacijas transporto sektorija. Būtina užtikrinti, kad būtų teikiama ir finansinė parama sektoriui, tam, kad e, e, ir sektorius galėtų siekti ambicingų tikslų. Toliau. Ką veikia komisija? Kodėl komisija neperžiūrėjo direktyvos? Manau, kad tai esu jau e, paaiškinusi anksčiau. Galėčiau pridurti štai ką. Valstybės narės mums turi pateikti naują planą jau kitais metais. Mes glaudžiai bendradarbiaujame su valstybėmis narėmis. Valstybės narės turi pateikti planą, Ir tikrai tikiuosi, kad na, tie planai bus pradėti veiksmingai kvendyti 2019 metais. Jeigu to nepakaks, tai tuomet mums reikės pradėti alternatyvių degalų direktyvos peržiūrą. Ir mes tai padarysime, jeigu to reikės. Dabar dėl darbo rinkos. Jeigu mes norime uh, užsibriežti ambicingus tikslus mobilumo srityje, reikia nepamiršti ir uh, užimtumo uh, uh, politikos. Ir mes esame pasirinkę su jumis glaudžiai bendradarbiauti šioje srityje. Labai ačiū. Na ir galiausiai suteiksiu žodį mūsų pranešėjui Izmail Ertuk. Uh, Labai ačiū. Ačiū visiems kolegoms ir kolegiams. Ačiū ypač, ypač ačiū šešėliniams pranešėjams už puikias mintis ir pasiūlymus, kurie nuskambėjo. Aš savo ruoštų galėčiau pridurti štai ką. Esu nusiteikęs labai geranoriškai, atvirai. Tie, kurie mane pažįstate, žinote, kad aš taip eldavausi ir anksčiau, rengdamas ankstesnius pranešimus, taip dirbsiu ir ateityje. Norėčiau sureaguoti tai, ką pasakė kolega Mittenberg dėl finansavimo. Taip, iš tikrųjų. Finansavimas, kaip visada, yra ribotas. Mes visi turime pabandyti užtikrinti, kad būtų investuojama į ateitį. Ir jeigu neklistu, per pastarąsias savaitės e, diskutuojant ir su komisija, komisaru Han, e, buvo konstatuota, kad įvairiose e, sritise yra lėšų, kurios skirtos būtent tokiams tikslams. Pavyzdžiui, struktūriniuose fonduose yra numatyta lėšų tokioms investicijoms. Bet kokia problema paprastai e, e, e, kyla Europos Sąjungoje? Viskas yra pernelik sudėtinga. Galima paimti kažką iš ten ar paimti iš šiandien, iš, e, šian, iš ten. Viskas tikrai sudėtinga. Aš norėčiau kreiptis į komisiją. Galbūt komisija galėtų pati įvertinti e, biudžete, kokios finansinės galimybės egzistuoja, kokiose eilutėse jos egzistuoja, kokios konkrečios tos finansinės galimybės yra, kaip jas būtų galima apjungti. Tai užtikrintų didesnį skaidrumą, taip pat tai reikštų mažiau biurokratijos. Ir tuomet būtų galima tiesiogiai tiek pramonės sektoriui, tiek ir valstybėms narėms pasakyti, štai iš čia jūs galite paprašyti pinigų galite teikti paraiškas būtent toj institucijai. Tai tikrai būtų labai naudinga. Reikėtų įvertinti esamą padėtį dėl finansavimo. Būtų naudinga, jeigu komisija tai padarytų. Dar kartą kreipiuosi į komisiją. Vėl įvyko diskusija transporto komitete ir akivaizdu, kad daugelis frakcijų pritarė tam, kad būtų um, e, siekiama e, sumažinti anglės išmetimus ir kad būtų laikomasi kiek įmanoma labiau neutralesnio požiūrio technologijų prasme. Technologijų neutralumas mums yra svarbus principas. Ir noriu paprašyti komisijos įvertinti padėti rimtai. Įvertinkite rimtai tai, kad mes laikomės technologijų neutralumo principo. Ir bandyk, pabandykite mums neaiškinti, kad mums vėl reikia laukti dar porą metų iki 2020 metų, tam, kad neprarastumėm valstybių narių pasitikėjimo. Prabėgus dviejiems metams vėl gali paaiškės, kad valstybės narės ir vėl tinkamai neprisėmė savo atsakomybės, kaip kad jūs reikalavote. Tie, kurie jau dirba kurį laiką Europos parlamente, e, žino, kaip viskas vyksta. Aš ir pats esu susidūręs su valstybėmis narėmis, būtina skatinti valstybių narių proeuropietiškus veiksmus. Noriu paprašyti komisijos mums suteikti daugiau informacijos apie tai, kokios finansavimo galimybės šiandien egzistuoja, kaip tas finansinės galimybės būtų galima apjungti. Ir taip pat noriu paprašyti komisijos jau dabar atlikti direktyvos peržiūrą ir nelaukti 2020 metų. Baigdamas noriu visiems padėkoti už diskusiją. Ačiū. Ačiū, ponė Mertuk. Labai trumpai, ponia Sandra, 30 sekundžių. Na, aš tik tai norėjau pasakyti, kad ponia Depre mus nuvylė jau antrą kartą, nes tai, ką jis sako, yra iš tikrųjų neigiama ir iš tikrųjų erzina. Reikia pasinaudoti tuo faktu, kad parlamentas nusteikęs pozityviai ir pasinaudokite savo iniciatyvos teisę. Aš tikiuosi, kad trečią kartą sulauksime labiau padrasnančių žinių. Ačiū. Noriu priminti, kad terminas pakeitimams yra nustatytas ketvirtadieniui, birželio 14 dienai, 11 valandai. Na ir prieš tęsiant darbą noriu pasveikinti jaunus mokinius, kurios pakeitė ponas Olerį iš ja, nuo 14 iki 18 metų, tai yra mokiniai. Sveiki atvykę į transporto komiteto posėdį Europos parlamente. Labai šaunus jaunoliai. Taigi ateitis priklauso jaunimui ir transporto komitetui. Na, toliau. Aštuntas klausimas. Ekspost e, įvertinimas bendros Europos dangaus sistemos, apmokestimų sistemų įvertinimas. Taigi šis uh, bendro Europos dangaus apmokestinimo sistemų įvertimas ekspost. Ir e, navigacijos sistemų paslaugų įvertinimas sistemos įkurtos pagal du gyvendimo reglamentus. Ir e, komisijos dokumentas pristatytas bus, kur patikėmas e, įvertinimas detalus. Taigi dabar žodis komisijai pristatyti šį dokumentą ir po to steiksime žodį mūsų nariams, kurie norės apie tai pasakyti. Ir diskusijos pabaigoje paprašysime komisijos atsakyti į klausimus. Kadangi neturime labai daug laiko, aš įjungiu laikrodį. Ponas Kastelėti, kur jūs esate? MUV generalinis direktorės direktoratas. Prašom, jums žodis pristatyti jūsų dokumentus. Ačiū, labas rytas visiems. Kaip jau sakėte, šis pristatymas skirtas komisijos ataskaitai, kuri buvo paskelbta praėjusiais metais, šiais metais, kovo mėnesį, dėl e, apmokestinimo sistemų veikimo įvertinimo Ši sistema yra bendros Europos iniciatyvos dalis pradėtos 2000 metais sistema. Buvo pristatyta kaip antrasis teisės aktų paketas. Jos tikslas yra išsiaiškinti eismo valdymo iššūkius. Tai yra išsami sistema apimanti įvairias sritis - saugumas, aplinka, pajėgumai, kaštų naudingumas, o galutinis tikslas yra e, teikti naudos kosmoso naudotojams ir oro keleiviams. Ši sistema egzistuoja jau nuo 2011 metų. Komisija atliko poveikio, šios sistemos poveikio įvertinimą per trejų metų laikotarpį nuo 2012 metų iki 2014 metų ir per antrąjį referencinį laikotarpį. Taigi remiamas referenciniu laikotarpiu, kuris apima 3, 3 metus, iš pradžių dabar 5 metus. Metodika buvo išsami, mes laikėmės principo dėl geresnio e, reguliavimo, e, dirbame su konsorcijumu, tyrimus, turėjome konsultacijų procesas, išsamus konsultacijų procesas, matote e, šiame ekrane, kokie čia buvo rezultatai kurio, konsultacijoms, kuriams vadovavo išorės bendrovės. Na čia įtraukėme įvairiausios suinteresuotas pusės e, oro uosto operatorius, tinklų valdytojus, oro erdvės naudotojus ir rezultatai rodė, kad e, apmokestinimų sistemų e, veikimas atitiko vartotojų poreikius. Galbūt galėčiau trumpai pristatyti rezultatus kiekvienoje veiklos rytyje. Saugumas pirmiausia. Dėl saugumo galima padaryti išvadą, kad saugumo lygmuo buvo išlaikytas ir netgi šiek tiek pagerėjo sąjungos lygmenių <clears throat> čia matome mm, rezultato rodiklį, kuris susijęs su šio procesu. Būtent kiek veiksmingas yra saugumo valdymo sistemos mm, transporto valdymo srityje. Toliau, pajėgumai, pajėgumų sritis. Nors mm, pajėgumo tikslas nebuvo pasiektas iki galo, jis buvo nustatytas 0,5 minutės viena, uždėlsimo vienam skrydžiui, kaip matome, e, pasiektas žemiausias lygmuo nuo 12 iki 14 metų. Toks mažiausias lygmuo buvo užfiksuotas per bendro Europos dangaus iniciatyvos egzistavimo laiką. Toliau matome detalės apie laiko, per, dėl laikotarpio nuo 12 iki 15 metų. Ir čia matome, kad 15 metais padaugėjo vėlavimo. Ir tai buvo susijęs su uh, intensyvumo padidėjimu. Uh, toliau kitas rodiklis, kuris uh, rodo, kiek veiksmingas yra oro lainerių nukreipimo, maršrutų sudarimo pagerėjimas. Matome, kad e, skrydžių ilgėjimas buvo sumažintas dėl oro transporto valdymo priežasčių. Taigi čia galime e, konstatuoti pozityvę tendenciją taip pat toliau. Dėl paskutinės e, veiksmingumas rezultatos ryties, kaštų veiksmingumas galima pasakyti, kad e, kaštai sumažėjo realiai. Vieneto kaina, kuri, kurią turėjo mokėti naudotojai, sumažėjo nuo 59 eurų už vieną skrydį 2012 metais iki 54 eurų vienam skrydžiui 2015 metais. Taip pat šioje, šią prasme reikia pasakyti, kad nauda, kurią galima pademonstruoti, aiškiai atspindi ir sistemos kaštus. Tai reikia priskirti ne tik e, mokestinimo sistemoms, bet ir kitoms reguliavimo sistemoms, pavyzdžiui, Cezar projektas arba tinklo valdymo projektams. Toliau matome, kad vienas iš sistemos poveikių dėl transporto srautų sumažėjimo laikotarpio buvo priimtas oro navigacijos sistemų tiekėjų atidėti kapitalo išlaidų planus, planų įgyvendinimą, tai ir atsispindi šioje ekrane. Manau, kad gauta nauda buvo sąžininkai paskirstyta tarp visų suinteresuotų pusių ir vertinimas rodo, kad sistema sėkmingai padengė oro transporto valdymo sistemų išlaidas. Na ir pabaigai reikia pasakyti, kad reikės žvelgti keletą elementų į dabartinį laikotarpį, tai yra antrasis referencinis laikotarpis tiesa, reikia pasakyti, kad oro transporto naudotojai nebuvo pakankamai patenkinti, nes e, kaštų naudingumo padidėjimas nebuvo pakankamas, nes oro transporto sagnavimas įvyko šiek tiek. Antra, matome, kad oro transportas, e, jo intensyvumas didėja vėl ir e, sistema patiria stresą atsiranda vėl didėjančių vėlavimų, todėl reikia daugiau kontrolierių gyvendinti ir lankščiau teikti na, pajėgumus. Dėl kito referencinio laikotarpio, tai dirbame taip pat atsižvelgdami į laikotarpį, kuris prasidės nuo 20 metų. Jis taip pat atsižvelgs į Informaciją taip pat gauname iš audito rūmų. Mes norime gerinti sinergiją šioje sistemoje tarp veiklos pusės ir reguliavimo pusės. Cezar projekto ar tinklo veiklos įvertinimu. Taip pat e, analizuojame ir finansinę ataskaitą, kad geriau suprastume, kaip kapitalo išlaidos yra vykdomos ir kokį poveikį tai daro oro transporto valdymo sistemui. Norime įtraukti ir nacionalinės priežiūros institucijas, kurios galiausiai yra atsakingos už sistemos gyvendinimą. Ir taip pat turime peržiūrėti kai kurios rodiklius, kai kurie bus pagerinti, bus įvesti ir nauji rodikliai ir galiausiai ketiname supaprastinti šią sistemą, kad būtų sumažėtas administracinės išlaidos. Taigi šis procesas vyksta ir mes e, jį aptarėme atitinkamose forumuose su valstybėmis narėmis komitete. Diskusija praėjusią savaitę įvyko jau e, vieną kartą ir kita diskusija vyks birželio mėnesį, siekiant, kad valstybės narės pateiktų pozityvę išvadą rudenį. Ilgarišiai vyksta diskusijos dėl naujų tikslų, naujam referenciniam laikotarpiai nuo 20 metų ir aišku bus konsultuojamas su interesuotomis pusėmis ir sprendimas bus pateiktas iki metų pabaigos ar kitų metų pradžioje, kad būtų tęsiamas sistemos naudojimas, kuri, kaip sakiau, buvo sėkminga Tai tiek ir dabar lauksiu jūsų klausimų apie šią iniciatyvą. Ačiū. Labai ačiū už pasisakymą. Iškart žodis poniai Klun. Ačiū. Ačiū ponė pirmininkė, ačiū komisijai už šio ryto prezentaciją. Mes kalbame apie tvarę ateitį. Reikia novatoriškų būdų veiklai vertinti ir e, žiūrime į siūlomas paskatas. Mes visi norime pagerinti veiklą, žinoma. Ir teikiamos paskaitos turi garantuoti sąsąją su e, kitomis bendros, bendro Europos dangaus teisės aktų e, dalimis. Cezar yra bendras projektas, taip jau ir sakoma, iš esmės yra veiklos schema, ypač kai kalbam apie uh, ATM pagrindinio plano nesilaikymas, iš, iš paskirstimo planų nesilaikymą. Komisija, ar jūs sutiktumėt su to, kad Cezar patvirtinimo atskiros iniciatyvos turėtų būti svarstomos? Ačiū. Merci beaucoup, man... Labai ačiū, Pone Kliūn, pone Grapinį, prašau, žodis jums. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Aš klausiausi labai atidžiai visko, ką pasakė Europos komisija. Iš tiesų reikia gerinti komisiją, padėtį, kaip ir sakė komisija. Kaip jau pasakyta, 12-15 e, metų reglamentuose e, turi būti teikiama daugiau duomenų. Ar gaunate duomenų iš operatorių, tų, kurie naudoja oro erdvę? Ar esate galvoję, kad reikėtų tartis su vartotojais? Per visus tuos metus aš pati nuolat skraidau ir nejaučiu jokio patobulėjimo. Net ir dėl punktualumo skrydžių jokio skirtumo nepasiekta. Taigi, ar jūs tarėtės su vartotojais? Kitas dalykas. E, vėlavimai, apie kuriuos kalbėjote. Ar esate bandę analizuoti, dėl ko vėluoja skrydžiai? Ar galvojate apskritai apie visus vėlavimus? Mums vartotojams labiausiai e, rūpi sauga ir punktualumas, todėl norėtume sužinoti, ar tai bus garantuota. Aš esu ir IMKO komiteto narė ir man Būtų labai įdomu išgirsti jūsų atsakymus tais klausimais. Ačiū, ponė Grapinė. Toliau Ajuto toliau. Grazie, prezidentė. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti komisijai už tai, kad ji e, pristatė šį projektą, kad atliko jo įvertinimą. Iš tikrųjų, tai yra labai svarbu, galvojant apie bendro Europos dangaus ateitį. Mums reikia konkrečių domenų. Apie pirmą REP, bet taip pat reikia daugiau domenų ir apie antrą šio projekto etapą. Kalbant apie tikslus, jie tikrai labai ambicingi, bet dėje netitinka realybės. Tokie buvo priimti politiniai sprendimai, bet dėje nebuvo įvertintos realios aplinkybės. Ateitie taip nereikėtų elgtis. Reikėtų suformuoti realesnį požiūrį, mm, taip pat atsižvelgti ir tokių tikslų nustatymą ekonominį poveikį. Aš norėčiau pateikti keletą klausimų komisijai. Kaip jūs vertinate e, e, šiuos tikslus? atsižvelgdami į trečią projekto etapą. Ar bus atsižvelgta į antrąjį referencinį laikotarpį? Ar, kalbant apie transporto sritį, nereikėtų pagalvoti apie tokį laikotarpį kaip vieneri, dviejai metai, juk vis dėlto egzistuoja tarp valstybių narių skirtumai. Taip pat reikėtų pagalvoti ir apie kašto atsiperkamumą, poveikį aplinkai. Tai yra visi, visi šie aspektai svarbus. Negalima galvoti vien tik tais apie kaštų mažinimą, pamirštant saugumą. Dabar dėl trečiojo etapo Galbūt čia e, gal, reikėtų galvoti ne vien tik apie kaštų mažinimą, bet ir apie didesnio saugumo užtikrinimą. Ačiū. Vilema. Ačiū, ponė Foster. Uh, jūs jau anksčiau kėlėt ranką pasisakyti, dabar tik sutikiu žodį. Nieko tokio, ponė pirmininkė. Aš e, noriu labai padėkoti už prezentaciją ir aišku, šis vertinimas labai aiškiai pristato visos Europos perspektyvą. Tačiau negauname jokios informacijos apie tai, kaip ta sistema veikia, kaip e, funkcionuoja toje srityje pavienės valstybės narės. Jūs žinote, kad aš anksčiau rengiau pranešimą apie bendrą Europos dang, a, a, erdvę ir aš a, e, a, e, suprantu, kad tai yra labai svarbu. Ir jeigu mes atmestume objektyves priežastis, tokias kaip blogas oras ir panašiai, arba sistemų sugriuvimą, tai suprastume, kad viena iš rimčiausių problemų yra pasaulinio masto streikai, darbuotojų ir darbdavių nesutarimai. Ir už tai yra atsakingos valstybės narės. Mes darome viską, ką galime. Galime daryti viską, ką norime su technologinė pažanga ir kuo tik ne. Bet E, dėja, padėtis yra tokia, kai viena ar dvi valstybės narė susiduria su labai rimtais e, trikdžiais, e, kurie įtakoja ne tik vartotojų gyvenimą, kaip prieš mane kalbėjo kolegos, sakė, vartotojai turi būti mūsų dėmesio centre. Tokia padėtis yra netoleruotina. Mes neturime veltis į pavienių valstybių narių uh, E, darbuotojų ir darbdavių santykių problemas. Bet blogai yra tai, kad padėtis negerėja. Todėl aš manau, kad iš jūsų, iš komisijos turėtume duoti labai aiškę pamoką valstybėms narėms, kurios dalyvauja bendro Europos dangaus projekte. Jos turi būti atsakingos, jos turi tenkinti prisimtus įsipareigojimus. Tai, yra, tai nėra politiniai klausimai. Ne aš turiu pasakyti, kad uh, E, streikuojantieji turi eiti į darbą. Aš pati esu kažką tariusi, kol dar nebuvau politikoje. Mes negalim prieštarauti teisiai į streiką, e, bet e, mes turėtume galvoti apie tai, kas vyksta, laikas eina ir poveikis vartotojams yra netoleruotinas. Taigi aš dėkoju už tai, kad man suteikėt žodį, aš negaliu labai daug komentuoti, bet jeigu norime padaryti rimtos pažangos, tai supraskime, kad visi turime nešti tenkančią atsakomybę. Jeigu norime, kad realiai bendras Europos dangus funkcionuotų, visi turi stengtis e, apsimti jiems tenkančią atsakomybę. Ačiū, ponas Van Mintenburg. Ačiū, pirmininkė. Vienas paprastas klausimas. Jūsų pasisakymo E, pasakymę vienu metu paminėjote, kad valstybės narės investuoja daugiau, mažiau negu 50 procentų planuoto laikotarpio per pirmąjį referencinį laikotarpį nuo 2012 iki 2014 metų. Taigi, kokia yra prognozė dabartiniam referenciniam laikotarpiu, antrajam referenciniam laikotarpiu, kuris dabar vyksta. Ar vėl bus tik tai aštuonios valstybės narės, o gal bus daugiau? Ir ką darysite? Ypač dabar aš skaitau, kad jūsų pačių personalo darbinėme dokumente, kad oro erdvės vartotojai, naudotojai e, jaučia tų tikslų neįgyvendinimo poveikį. Ir e, jaučiame, kaip e, oro erdvės bendrovėms reikia daugiau investicijų. Taigi klausimas komisijai, ką darysite, kad būtų padarytos reikalingos investicijos, jeigu per antrąjį referencinį laikotarpį nebus užtikrinti šiais e, ryšiai reikalingi resursai. Merci beaucoup. Labai ačiū, ponė Van Winterburg. Pone Kor, žodis jums. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Dankeschön. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti komisijai už nuveiktą darbą, sako ponas Koch. Na, iš tikrųjų, dar daug ką galima patobulinti. Iš dvišalių diskusijų aš susidariau įspūdį, kad dar nepakankamas bendradarbiavimas tarp EASA, Eurokontrolės ir nacionalinių aviacijos saugumo institucijų. Aš norėčiau čia glaudesnio bendradarbiavimo. Ačiū. Labai ačiū, ponė Koch. Mano trumpas pastebėjimas. Per dėrybęs E, dėl šio reglamento ir atskirųjų dalių mes e, išvelgiame e, aviacijos srities galima indėlį į CO2 taršos mažinimą, bent jau 10 procentų būtų galima sumažinti taršą tokiu būdu. Taigi, ar yra įmamasi konkrečių priemonių tam tikslui būtent energetikos ir klimato kaitos klausimų, kas yra daroma. Taigi, žodis jums, ponė Kastelėti, galėsite atsakyti tuos klausimus. Laikas ribotas, nes vėluojame. Ačiū. Labai ačiū. Aš norėčiau trumpai pakalbėti. Visų pirma, dėl Cezar panaudojimo. Mes e, dabar pradėjome projektą, kai e, E, turime kalbėti apie konkrečius, konkrečius įpareigojimų gyvenimą, bet čia mes taip pat kalbame apie įgyvendinimo tikslus. Mes suprantame, kad reikia rengti ir rasti finansinių paskatų, dažniausiai jos ateina iš ES infrastruktūros tinklų sujungimo programų, taip mes galėsime greičiau įgyventinti Cezar sprendimus kurie dabar jau e, yra tikrinami moksliniais e, metodais, bet jau tuoj tas darbas bus baigtas. Oro erdvės eismo valdymo sistemai reikia, kad būtų suderintos naujos operatyvinės nuostatos Negalima leisti, kad e, tarp valstybių narių tos nuostatos skirtusi. Todėl dabar dedame labai daug pastatų, kad Cezar projektas būtų skatinamas. Dėl e, klausimo susijusio su vartotojais. Mes nesitarėme su vartotojais. Turime atsižvelgti į tą faktą, kad tose duomenyse yra e, kalbama tik apie oro erdvės eismo valdymą. E, E, ta sistema yra atsakinga už dalį vėlavimo, bet yra labai daug kitų vėlavimo priežasčių. Turbūt didesnė dalimi e, vėluojama e, dėl avialinijų veiksmų ar oro uostų planų ir į tokias vėlavimo priežastis nėra atsižvelgiama. Ką šiandien matome, pavyzdžiui, gegužės mėnesį vėlavimų mastas padidėjo ne tik dėl oro sąlygų, aišku, tai yra susijęs su oro sąlygomis, bet ir dėl to, kad buvo labai daug streikų. Taip pat e, tai yra susijęs su oro e, dispečerių, aviacijos e, dispečerių veikla, nes pastebime, kad jų nebepakanka, jų pajėgumų nebeužtenka Tiesiog trūksta dispečerių, kurie galėtų saugiai organizuoti e, laivų, ei, e, lėktuvų eismą, atsiprašau. Taigi mes turėtumėm galvoti apie oro erdvės sektoriaus padalymą į e, dispečerių komandas, pagal dispečerių komandas. Yra taip pat sakoma, e, Buvo taip pat klausta apie e, antro referencinio laikotarpio finansavimą. Negaliu dar atsakyti, nes nesibaigia dar tas laikotarpis. Kartais tikslai yra per daug politiškai, politikų motivuojami, bet išlieka klausimas, ar sistema, kuri te išlieka dar labai susiskaldžiusi, gali reaguoti į augantį oro erdvės eismą. Mes nesame tikri, kad dabartinė sistema, kur yra padalinta nacionaliniu pagrindu, yra tik kelios nišos per sienas, sutiks su tuo, kad eismo mastai dar didėtų. Mes dabar svarstome naują sąrangą, kuri bus pristatyta Europos parlamentui iki metų pabaigos. Norime pademonstruoti, kad skirtingos organizacijos ir skirtinga veikla pagrįsta e, sienų nebuvimo principų gali padidinti oro erdvės pajėgumus. Aišku, saugumas yra esminis kriterijus, čia mes net e, nekeliame tokių klausimų, bet taip pat suprantame, kad orlaivių saugi veikla e, yra dalykas, dėl kurio kompromisų negali būti. Šioje srityje <clears throat> bus priimti svarbus sprendimai, iškyla tik tai svarbiausias klausimas e, kaina ir pajėgumai, kiek mes turime investuoti į naują kontrolės sistemą, kiek e, tie kaštai gali būti pagrysti. Kalbant apie streikus, jūs žinote, kad už tai yra atsakingos kelios Europos valstybės – tačiau tai išlieka didelė problema. Praėjusiais metais Europos komisija paskelbė komunikatą dėl sujungtosios aviacijos. Ir to komunikato priedė yra Europos tar komisijos tarnybinis darbinis dokumentas, kuriame yra kalbama apie uh, oro eismo veiklos teisingumą. Mes kalbame apie ateities perspektyvas, apie prognozuojamumą uh, streikų ir apie tai, kokie veiksmai bus taikomi streikų atveju. Tokiu būdu bandoma sušvelninti streikų poveikį. Ta pati galime pasakyti apie kolektyvinių pastangų poreikį. Iki šiol dar matome, kad rinka yra susiskaldžiusi dėl daugelio priežasčių, įskaitant ir politinės paramos toką, bet tvirtos politinės paramos valstybėse narėse bendro dangaus iniciatyva nepasieks tikslų, kurie yra išsikelti prieš 15 metų. duomenys apie kitą referencinį laikotarpį e, nėra labai daug žadantis, nes panašu, kad aviacijos e, mastai, e, oro eismo tempai tik didės. Kaip tik prasideda vasaros sezonas birželio mėnesį ir pažiūrėsim, kas dabar vyks. Bet pirminiai ženklai rodo, kad keleivių transporto transporto srityje vėlavimo bus dar daugiau dėl būtent streikų. Taigi mes turime galvoti, e, kaip išnaudoti visus pajėgumus ir kaip tą padaryti kuo anksčiau. Na ir poveikis aplinkai. Čia mes kalbame apie labai nedidelę emisijų dalį, nes e, dabar skaičiuojame galimybę e, orlaiviams suteikti geriausią maršrutą, tiesiausią maršrutą, kad tas skrydis būtų kuo ekologiškesnis, kad būtų sunaudojama kuo mažiau energijos. E, vis dar susidurime su nemažai sunkumu, nes orlaiviai yra linkę pasirinkti patogiausius maršrutus, dėl įvairiausių kliūčių nacionalinių lygmenių. Jie kartais pasirenka kelius, kurie e, jiems mažiausiai kainuoja, įskaitant kūro požiūrių, bet nebūtinai tie maršrutai yra optimalūs ekologiniu požiūriu. Taigi, kaip jau sakiau, atsižvelgti reikia į labai daug įvairių e, faktorių, bet aš dėkoju už jūsų pagalbą mūsų darbe ir džiaugsiuosi tolesniais jūsų pasiūlymais per artimiausius mėnesius, per artimiausią referencinį laikotarpį. Labai ačiū. Ačiū ponė Kastelėti. Man šiek tiek liūdna, turiu pripažinti, kad dėl aplinkosaugos aspektų nėra padaryta pakankamai. Aš tikiuosi, kad ateityje mes tai temai skirsime daugiau dėmesio. Ačiū už pasisakymą. Aš tikiuosi, kad turėsime galimybę sugrįžti prie šio klausimo, prie šios studijos. O dabar perinam prie kito klausimo. Ilga, kitų klausimų nėra. Todėl, mėlyi kolegos, Sutarėm dėl kito pasimatymo, kuris įvyks Birželio 20-21 dieną, trečiadienį, ketvirtadienį, nuo 9 val. ryto. Trant komiteto posėdis baigėsi, bet prasideda dabar uždaras posėdis. Todėl aš paskelbsiu trumpą pertraukėlę, kad būtų nutraukta transliacija internetu ir e, svečiai galėtų išeiti iš salės et nous allons reprendre nos travaux dans. Po dešimties minučių te, darbą tęsime. Už trijų minučių man buvo pasakyta, už penkių. Vidurkį išvedam. Už penkių minučių pradėsime posėdžiauti.